morbidity and mortality paremti tą sistemą, turi um, vertinti, rinkti informaciją apie, bet ne ją primesti. Todėl mes siūlome sukurti palankias sąlygas, kuriamis galėtų tinkamai uh, veikti ir klestėti alternatyvus ginčių sprendimo variantai. Mes galvojame, kad uh, um, teisės aktų siūlymas būtų pernelyg ilgas laikotarpis. Mes galvojame, kad vis tik tai čia būtų geriau, kad pati rinka sureaguotų. Uh, well, indeed, minister. Ačiū, ponė ministra, <coughs> už tokias gilias ir įdomias mintis bei idėjas. Jos pagyvins mūsų diskusiją, nebejotinai, jo labiau, kad esate susidūrę su tuo sektoriu. Neseniai, kai mūsų komiteto atstovai vyko į Vengriją, mes labai apsidžiaugiame susitikę su vartotojų atstovais. Kągi toliau bus kiti kolegos, kurie pasisakys ir dabar pasisakys ponia Eva. Ačiū, ponia pirmininkė Testori Kok poveikį. Mums, kurie yra atsakingi už vartotojų politikos formavimą, AGS sistema yra labai svarbus dalykas. Ir kaip žinia, šiais metais mes įtraukėme AGS klausimą kaip strateginės svarbos užduoti į komisijos darbo programą. Todėl dalykas mums yra labai labai svarbus. Jeigu mes norime, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai, privalome įgal, įgalioti, privalome suteikti vartotojui teisės gynimo priemonės. Ir šią prasme ginčių sprendimas vaidina esminį dalyką, ypač alternatyvus ginčių sprendimas, nes tai būtų pigus ir spartus būdas spręsti ginčiams su priekybininkais. Kitas dalykas, tai jokia sistema būtų naudinga ir a, verslininkams, nes jie leistų neskausmingai spręsti problemas ir užsitikrinti vis tik tai gerą reputaciją rinkoje. Nes jeigu verslu vartotojas pasitikė, tada rinka funkcionuoja. Ir atvirkščiai. Mūsų konsultacijos tuo tarpu rodo, kad reikia spręsti nemažai problemų. Pavyzdžiui, kaip e, užtikrinti vartotojų informuotumą. Ar EGS sistema turėtų būti kuriama pirmiausiai teisiniu lygiu? Yra labai daug klausimų, kurių mes iki šiol dar neįsiaiškinome ir atsakymų į juos pakol kas neturime. Taigi konsultacijos, kurios vyko ir ta diskusija, kuri vyks šiandieną, manau, padės mums rasti atsakymus į mums rūpimus klausimus. O jums noriu visiems padėkoti už paramą. Ačiū. Labai nekantrai laukiame tų pirmųjų iniciatyvų, kurias analizuosime kartu su jumis, su komisija. O dabar norėčiau perduoti žodai mūsų moderatoriai, profesoriai Evelyn Terin. Mes tuoj kalbėsime labai techninius dalykus, bet vis tik tai aš e, palaiky, išlaikysiu e, laiko reglamento sergėtojo funkciją. Mes turime nedaug laiko, kiekvienam pasisakymui skirta po penkias minutės ir turime laikytis laiko reglamento. O laikrodis, ponia Evelin, yra prieš jūs, todėl prašysiu, kad jūs um, parodytumėt kalbančiajam, jeigu jisai per nelik ilgai kalbės ir galite pasinaudoti mano plaktuku kalbančiųjų dėmesiu atkreipti, nes yra kalbančiųjų, kurie labai įsijaučia ir jiems sunku būna sustabdyti mintis, kurių viena veja kitą. Ačiū, ponė pirmininkė. Na kągi, teks man stebėti laikrodį. Paprastai aš būnu kitoje stalo pusėje. Pirmininkė, noriu labai Jums padėkoti, kad pakvietėte mane į šį posėdį, nes vidaus rinkos sklandaus funkcionavimo požiūrių AGS sistemos funkcionavimas yra labai svarbus, tuo labiau, kad pramonės komitetas šiandieną balsavo dėl trijų su bendraja rinka susijusių dokumentų. Taigi, aš manau, ES apskritai gali didžiuoti savo pasiekimais, apsaugant vartotojų teisės. Tačiau ne viskas dar nuveikta. Aišku, mes šiandieną kalbėsime daugiau gal teorinių lygių, uh, Ir mes žinome, kad alternatyvus ginčio sprendimų būdas dar neįsitvirtino, yra daug problemų, ne visi žino apie tokių sistemų egzistavimą. Reikia užtikrinti didesnį informuotumą, bet aš manau, kad šiandieną mes išgirsime labai daug įdomių minčių, pirmiausiai Europos parlamento frakcijų atstovų ir paskiau, aišku, visi, kurie norėsite, galėsite pasisakyti ir pasvarsyti. Pirmiausia, suteiksiu žodį parlamento nariui Andrijas Šmap, kuris dirba vidaus rinkos komitete ir ypač domisi vartotojų teisų apsauga. Šis klausimas jam yra labai aktualus. Taigi pradedame šią diskusiją Ir pirmiausia, mes kalbėsime apie dabartinės problemas šioje pirmojoje dalyje, o po kavos pertraukėlės kalbėsime apie ateities perspektyvas. Taigi, pona Švab. Ačiū, pane profesorė, ačiū už galimybę pasisakyti. Aš manau, kad turėčiau kalbėti drutai, trumpai drutai. Ir a, turiu pasakyti, kad EPP frakcijai tikrai rūpi tie dalykai, nes rinka, rinkos sklandus veikimas ir rinkos kokybiškas veikimas labai daug priklauso nuo vartotojų pasitikėjimo. Ir todėl konfliktų sprendimo būdai neteisminių kelių yra labai svarbus dalykas. Aišku, AGS sistemų aptarimas svarbus dar ir tuo, kad tai yra tam, tikras, tam tikra priemonė, kuri nebiurokratinė, kuri užtikrina ginčio šalims veiksmų lankstumą ir be to užtikrina tarp valstybinį aspektą. Žinote, kad ES įmanoma priimti teisės aktus, sudaryti teisinį pagrindą kolektyviniams ieškiniams, apie tai dabar jau kalbama, ir a, užtikrinti teisės gynimo priemonės. Paprastai neteisminės tokios priemonės leidžia labai greitai surasti a, problemos sprendimo būdą ir užtikrina, kad išlaidos bus nedidelės. ES yra nemažai institucijų, ypač komisaro daly kompetencijos sryčiai priklauso nemažai institucijų, taip ir Mes dirbame kartu su ECC, pavyzdžiui, tinklu, kurio būsime kilyje. Visa tai, visas tas darbas skirtas tam, kad įsiaiškintume, kaip kuo daugiau pateikti informacijos vartotojams ir kokių mechanizmų reikia rinkoje. ACC sistema vaidins esminį vaidmenį ir manau, kad šioje srityje reikia išspręsti tokias problemas. Pirmiausia, kaip užtikrinti struktūrų skaidrumą. Mes žinome, kad ne visose valstybėse narėse egzistuoja atitinkamos sistemos, bet jau tose, kuriuose egzistuoja, būtina užtikrinti tų sistemų skaidrumą prieš pereinant prie bendros europinės sistemos. Kitas klausimas kaip padaryti, kad netemptume visų ant vieno kurpalio, kad būtų užtikrinta lygi prieiga ir galimybės pasinaudoti AGS sistema. Dar vienas dalykas - AGS sistemos nešališkumas. Jį irgi reikia užtikrinti, nes visa ko širdis yra vartotojų interesai, vartotojų teisės ir Per jas pirmiausia analizuojame šią problemą, bet reikia galvoti apie tai, kad sistema turėtų būti tikrai nešališka. Manau, kad visą popietę mes nemažai apie tai pakalbėsime. Ačiū, kad paminėjote laukiančius iššūkius ir visus pliusus. Ačiū, kad laikėtės pasisakymo laiko, taigi nereikėjo pasinaudoti plaktuku. Dabar pane Huins, kuri yra uh, generalinė direktorė atstovauja vartotojų teisų organizacijas. Būtent teisų gynimo priemonės yra svarbiausias dalykas BAUK. E tai yra, kas rūpi labiausiai vartotojams. Mums būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ar a, kodėl AGS mechanizmai dar nėra taip plačiai naudojami vartotojų. Ačiū. Visų pirma, norėjau paklausti, ar galėčiau tas dvi minutės panaudoti, kurių nepanaudojo pona Švab. Gerai, gana tų jokų. Taigi, ačiū už galimybę e, mums dalyvauti šiame sutikime dėl alternatyvių ginčių sprendimo procedūrų, pažvelgiant iš vartotojo požiūrio taško. Kaip žinote, aišku, dažnai vartotojai yra nepatenkinti vienu ar kitu dalyku, taigi reikalinga spręs, spre, ginčių sprendimo procedūros. Aišku, ne visuomet pavyksta e, laimėti, bet tai yra mūsų kasdienis darbas ir todėl mes labai analizuojame e, šias sistemas. Vartotojų organizacijos AGS juos vertina kaip labai svarbę priemonę visame priemonių pakete, kuris leidžia vartotojams apginti savo teises. Jis turi daug pranašumų palyginti su tradiciniu ginčių sprendimu teisme, jeigu yra jis tinkamai įgyvendinamas ir jeigu yra pasinaudojama visais AGS teikiamais pranašumais. Tačiau taip pat labai svarbu pabrėžti, kad uh, būtent ir tai yra alternatyva, tai yra pasirinkimas, tai nėra teisės kreiptis į teismą pakaitalas, nes teisė kreiptis į teismą yra vienintelė garantija, kurios neteikia AGS, tai yra, eina kalba būtent apie prieigą prie teisingumo. Taigi labai svarbu galvoti apie tai, kad AGS turi būti kaip galima efektyvesnė sistema, tačiau nepamirškime investuoti taip pat ir į teisų gynimo teisme mechanizmus, jų tobulinimą tema, aš aišku dar galėčiau paminėti ir kolektyvinius ieškinius ir taip toliau, tai nėra šios dienos tema, tačiau norėčiau dabar pasidaryti keletų minčių su jumis, kodėl AGS nėra tai dar taip plačiai naudojama ir čia tris dalykus visų pirma pabrėšiu, ką komisaras dalyjau taip pat sakė, visų pirma vartotojai ne visuomet žino, kad egzistuoja AGS sistemos. To aš nekartosiu, tačiau be to, kad jie dar nepakankamai žino apie tai, dar jie taip pat yra ir susipainioja, ne, nesusigaudo, yra tiek daug įvairių sistemų, tiek daug pavadinimų, tiek daug dažnai yra skirtingų sistemų, e, panašių sistemų skirtingais pavadinimais. Taigi žmonės tiesiog yra pasimetę tarptų visų sistemų. Aš manau, kad tas pagrindinis sunkumas ir iškyla vartotams, kad e, dažnai um, skundų sprendimo uh, sistemos veikiančios įmonių viduje yra painiojamos su AGS sistemomis. Taigi tai labai aiškiai reikia skirti uh, būtent tas ginčių sprendimo sistemas, kurios veikia įmonių į viduje nuo alternatyvių ginčių sprendimų sistemų. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, yra vienos įmonės sukurta sistema, mediator vadinama, vis tik tai tai yra įmonės vidinė sistema. Tuo tarpu Prancūzijoje dar yra ir kita e, ginčių sprendimo sistema, tai yra e, mediator e, publik, tai yra jau valstybinio sektoriaus tarpininkavimo struktūra, kurią lengva supainioti su įmonės vidinė sistema. Taigi aš manau, kad gal reikėtų galvoti apie kažkokias tai. Um, uh, kažkokias tai šab, kažkokius šablonus, kurie leistų taip kurti AGS sistemas, kad būtų aišku juos palyginti, kas tai yra vienoje šalia, kitoje šalia, kad žmonės nesipainiotų. E, antras dalykas, ką aš siečiau su pirmoji pastebėjimu. Vartotojai ne visuomet pakankamai žino apie šias sistemas, kadangi e, verslininkai nepakankamai naudojasi jomis. Jeigu verslas dažniau naudotų šias sistemas, tai ir vartotojai daugiau apie jas žinotų. Kaip ponas Daly pasakė, tik tai apie 30 procentų e, verslininkų žino apie šias sistemas ar jas naudoja. Tai Taigi, gal aš paprovokuočiau tai truputėlį, galbūt irgi um, verslas nenaudoja tų sistemų todėl, kad nėra paskatų tą daryti. Jeigu um, verslas aiškiai žinotų, kad panaudoju šią sistemą, vartotojas nesikreips į teismą jau, tai gal tikrai plačiau ją naudotų, nes man atrodo, kad būtent jeigu tik tai bus ta grėsmė, kad e, įmonė nepasinaudojus AGS, vartotojas iš karto kreipsis į teismą, tai tuomet, aišku, įmonės bus labiau skatinamos naudotis AGS. Kitas dalykas yra dar AGS sistemų, kurios yra privalomos ir kurios yra ne, kurių sprendimai yra neprivalomi įmoniai. Ir tuomet, aišku, jau viskas yra įmonės e, valio įspręsti, laikytis ar nesilaikyti to sprendimo. Yra tokių įmonių, kuriams visai net nerūpi tas sprendimas. Iš vartotojo požiūrio taško tai yra tik tai laiko gaišinimas. Tai reiškia, kad tu praeini visą tą procedūrą ir galų gale gauni sprendimą, kur vis tiek nieko, to bylos nelaimėjai. Tai aš manau, kad tai irgi yra labai svarbu. Politikos formuotojai turi suformuoti tokią sistemą, kur um, AGS struktūros sprendimas būtų privalomas šalims. Ir aš manau, kad, na, gal a, truputėlį optimistiškiau a, kalbėčiau e, nei a, pona Ševal, Šefalvai. Taip, tam, kad AGS sistema a, turėtų leidimą um, naudotis tuo pavadinimu, kad tai yra būtent AGS struktūra, tai turi atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie patenkintų vartotojų uh, lūkesčius, kad jie tikrai galėtų pasitikėti tą sistemą. Tai aš manau, kad čia vis tik tai reiktų tam tikrų nuostatų toje srityje. Ačiū. Ačiū, kad atkreipėte mūsų dėmesį informatumo stoką ir kad atskirai išskyrėte papildomumo elementą, nes kiekvienas mechanizmas turi papildyti vienas kitą. O toliau perduksiu žodį ponui Grek, parlamento nariui, Imko komiteto nariui. Aš žinau, kad jisai daug dirba vartotojų teisų gynimo srityje ir ypač gilinasi į vartotojų vaidmenį bendrojoje rinkoje. Tai nemažiau svarbus dalykas mūsų nagrinėjimos temos ribose. Todėl labai įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonės, kokius yra dabartinės AGS sistemos problemos. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto turiu pasakyti, kad Europos piliečiai labai menkai išmano, kas yra AGS sistemos ir be to labai skirtingai vertina. Faktiškai tik apie vieną procentą vartotojų gali pasinaudoti tokia sistema arba tokių žalos kompensavimo būdu. Todėl labai svarbu, kad suderintos atsirastų alternatyvios ginčių sistemos, nes jos galėtų suteikti vartotojams aišku vieną paprastą priimtiną ginčių sprendimo būdą. Tas ilgalaikis veiksmų planas, kuris egzistuoja, iš faktiškai ir užkirto kelią bendros sistemos atsiradimui. Yra ir kitų priežasčių. Informacijos toka, nepakankamai iniciatyvų imtasi teisėkuros rytyje ir Visi šie faktoriai neleido sukurti AGS sistemą, o ji būtina, nes užtikrintų didesnę vartotojų apsaugą, informatumą ir galų gale padėtų spręsti tuos, tas kasdienės problemas, kurios, kuriomis ypač pasižymi tarp valstybinė prekyba. Šiandieną mes ko gero turėtume pirmiausia galvoti apie žalos atlygi, kolektyvinį žalos atlyginimo mechanizmą. Žinote, kad visas dokumentų ir iniciatyvų paketas šioje srityje turėtų tenkinti vartotojus, remtis jau egzistuojančiomis sistemomis, bet to nepamirškite, parlamentas praėjusiu metu gegužė yra patvirtinę savo rezoliuciją dėl kolektyvinės žalos kompensavimo sistemos. Taip pat abės sistema, kurią kurtume, bendra europinė sistema, turėtų sustiprinti dabar egzistuojančius tinklus ir reikia galvoti apie sistemos deramą finansavimą, nes kitaip jinai negalės tinkamai veikti. Pati sistema turėtų numatyti ir tinkamą vartotojų informavimo sistemą ir ją dera integruoti tokią vartotojų informavimo sistemą į bendrą vidaus rinkos informavimo sistemą, siūlant AGS. Dėl AGS teisės aktų projektus reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Bet to nereikia pamiršti, kad egzistuoja skirtingo tipo ginčiai. Yra ginčiai tarp verslo subjektų kada sandoriai vykdomi tarp verslo subjektų ir ginčiai tarp verslo ir vartotojo. Sistema turėtų apimti abi pusės. Bet to manyčiau, kad komisija turėtų sukurti kryptingą ir tikslingą strategiją, leidžiančią vartotojams, mažoms vidutinėms įmonėms ir kitiems išspręsti kylančius ginčius bei gauti reikalingą informaciją. Pane pirmininkė, mes žinome, kad klausimas yra labai sudėtingas, jautrus ir net komisijos tarnybų nuomonės skiriasi, bet mes tikrai turime surasti saugiklius, kurie užkirstų kelią piknaudžiavimui, dominuojančią padėtimi ar piknaudžiavimu prekyboje. Tam buvo surenkti įvairūs seminarai, jau vykdomos viešos konsultacijos, dabar lauksime praktinių komisijos žingsnių. Ir tikiu, kad komisija netidėlios šio klausimo analizės ir artimiausių metų pateiks visą dokumentų paketą dėl alternatyvios ginčių sistemos sukūrimo, kad visa tai bus padaryta dar šiais metais. Bet to manau, kad mes dar kiek užtruksime svarstydami taryboje, svarstydami Europos parlamente tokios AGS sistemos variantus, todėl teikti teisė, kurios pasiūlymą reikia nedelsant. Ačiū, ačiū ponui Grekui, nes tikrai dabartiniu metu ir mažos ir vidutinės įmonės bei vartotojai susiduria su nemažomis problemomis. Toliau žodis ponui Francis Frizon. Labai įdomu bus išgirsti jūsų nuomonę ponas Frizon dirba draudimo sektoriuje, yra Finnet narys, tai yra AGS sistemų tinklas, kuris apriepia finansinių paslaugų sektorių. Ir labai įdomu todėl išgirsti pono Frizono patirtį, nes jis betarpiškai tiesiogiai dalyvauja ginčių sprendime ir tikiu, kad jūs sugebėsite mums pateikti ir sėkmingo veikimo pavyzdžių. Ačiū, aš pasinaudosiu šią progą, kuri man suteikta kalbėti prancūzų kalbą, nes man tai bus lengviau pasidalyti patirtimi, kurią sukaupiau kaip draudimo srities ginčių sprendimo tarpininkas, dirbantis FinNet. Aš truputėlį pažvelgsiu į istoriją, po to aptarsiu šiek tiek veikimo visus aspektus, pavyzdžių šiek tiek paminėsiu. Taigi visų pirma, kodėl FinNet, kodėl finansų srityje reikėjo um, tokiu būdu siekti užtikrinti pusiausvyrą, kuomet buvo sukurta ir atverta vidaus rinka. Aišku, toks poreikis iškilo labai greitai komisijos buvo pasiūlyta iniciatyva, numatant būtent vartotojams galimybę e, pasinaudoti tokiu mechanizmu, kuris leistų jiems e, greitesnių būdų užsitikrinti teisingumą. E, bendra mintis, bendra mintis buvo sukurti tam tikrą tinklą, kuris leistų išvengti būtinybės kreiptis į teismą. Ir aišku, tokiu būdu išvengti ilgo, brangaus proceso, vietoj to, pasinau, vietoj to pasinaudoti kitų ginčio sprendimo mechanizmus, kurias, kuris leistų išspręsti ginčą per sieną, pavyzdžiui. Europos ekonominėje erdvėje veikia šis tinklas ir jis e, leidžia e, spręsti ginčius tarp vartotojų ir finansų sektoriaus subjektų, tai yra bankų, draudimo įmonių ir taip toliau. Čia mes tengiamės palengvinti sąlygas vartotojų išspręsti e, problemą, išvengti bilinėjimosi teisme. Tuo pačiu metu mes sukūrėme panašią į teismų sistemą, bet tai yra alternatyvus būdas būtent palaikyti ryšius su atitinkamomis struktūromis ar subjektais kitose valstybėse ir išspręsti ginčą greitai. Komisija visų pirma atsižvelgė į tai, kokie buvo egzistuojantis mechanizmai ir mintis buvo ne suvienodinti, neharmonizuoti visų mechanizmų, bet be ES reglamentavimo kažkokio tai užtikrinti, kad jie galėtų bendradarbiauti tarpusavėje, tokiu būdu užtikrinant maksimalų efektyvumą ir konkretų ginčių sprendimą, sudarant kaip galima didesnės lankstumą lankstumo galimybės. 2001 metais įvyko neformalus susitikimas tarp visų savanoriškų sistemų atstovų. Dabar mes turime 21 valstybės Mm, atstovus, apie 50 jų, kurie yra prisijungę prie protokolo, kuris leidžia per sieną genš, e, spręsti ginčius finansų sektorija būtent per tokį mm, ginčių mechanizmo sprendimą paremtą tarpusavio supratimo memorandumu. Čia uh, yra pasinaudojama AGS e, sistema, alternatyvia ginčių sprendimo sistema, kuri yra arčiausiai vartotojo ir tokiu būdu su paslaugų teikėjų galima kaip galima greičiau išspręsti tą ginčą jeigu eina kalba apie kažkokius tai sandorius, pavyzdžiui, yra sudarytas bendradarbiavimo visas mechanizmas su paslaugų teikėjais. Ir um, ką aš norėčiau pabrėžti, tai aišku, visų pirma, um, kokybė. Reikėjo užtikrinti vis, ginčių sprendimo aukštą kokybę. Tai yra labai svarbu, e, norint įtvirtinti vartotojų pasitikėjimą, kad jis būtų stabilus būtent šią alternatyvę ginčių sprendimo sistemą. Uh, tam buvo pasinaudota 98-2001 metų komisijos rekomendacijomis priekybos ir civilinių klausimų srityje. Čia tos rekomendacijos yra taikomos, kuomet yra sprendžiami priekybiniai ginčiai ir atitinkamos valstybių narių vyriausybės taip pat naud, laikosi ir pranešimo Europos komisijai apie tokių um, AGS struktūrų įsteigimą uh, procedūrą. Labai svarbu čia pabrėžti tarpininko nepriklausomumą, jo skaidros skaidrumą, efektyvumą, e, teisinių nuostatų laikymasi uh, laisvės principą, kad tai yra laisvė rinktis e, AGS arba kreiptis į teismą iš konfidencialumo gerbimą. Ir čia aš dar pridurčiau taip pat ir e, tai, kad vartotojai iš esmės tai yra e, nemokama ar na, beveik nemokama paslauga. Mūsų manimo iš tikrųjų tai yra labai naudinga sistema ir Tai matome iš to, kad yra kiek yra ginčių sprendžiama ir kiek yra prisijungusių e, subjektų prie šios sistemos. 2001 metais mes gal tik šimtą bylų išsprendėme, ginčių išsprendėme, tuo tarpu dabar skaičiuojame netgi tūkstančiais, apie 7 tūkstančiai anais metais yra išanalizuotų ginčių. Taigi net darbas 2009 metais apžvelgtas ir padarytos išvados, kad komisija turėtų um, aktyviau skatinti tinklo Um, stiprinimą, plėtimą, taip pat ir į naujas valstybės narės. Mm, yra užtikrinamas taip pat ryšys ir su ANFO tarptautiniu e, tinklu, kurie, kuris vienyje e, tarpininkaujančias struktūras visame pasaulyje. Tai irgi yra labai svarbu, taip pat ir su Junktinės karalystės atitinkamu tinklu bendradarbiaujame. Turime, e, Finet turi taip pat ir interneto svetainę. Čia yra visa informacija dėl įvairių sistemų, kuriamis galima pasinaudoti, sprendžiant ginčius alternatyvių būdų. Visos yra atitinkamos nuostados ir, ir visa nuota, nu, nu, informacija, kur yra aktuali šio klausimu. Aš tikiuosi, kad viską, kas svarbiausia jums papasakojau, bet kokia atveju viršiau savo pasisakymo limitą. Ačiū. Ačiū, ponai Frizon. Ačiū už tai, kad daug maž laikytės pasisakymo laiko. Labai svarbu, kad jūs paaiškinote, kodėl Finet yra svarbus, kodėl jis egzistuoja. Mm, ačiū, kad pateikite informacijos apie e, Finet sistemos veikimą. O dabar suteiksiu žodį poniai Dianai Volis, kuri yra Europos parlamento narė, Teisės reikalų komiteto narė puikiai žino alternatyvę ginčių sprendimo sistemą, labai e, glaudžiai dirbo, dalyvauja, sprendžia šio klausimus. Mums bus labai įdomi jūsų nuomonė. Uh, Ačiū. Ačiū, kad uh, ėmėtės šio darbo aptarimo, kad atgaivinote šį klausimą, nes dar 2001 metais mes bandėme tą klausimą svarstyti, bet nepavyko iki galo to padaryti, o problemų ratas nesumažėjo. Taigi, kai kalbame apie vidaus rinką, prieš porą savaičių mes aptarinėjome Solvit tinklo sistemą, įsitikinome kaip veikia ta sistema. Mano pažįstamas, kuris gyvena Jungtinėje karalystėje, norėjo sužinoti, kaip jam gauti, kaip jam gauti pensiją, nes um, turėjo gyventi Ispanijoje ir per dvi valandas, duavus, per dvi savaitės po užklausos pagal sistemą jam pradėjo mokėti tą pensiją. Taigi jisai tapo tikrų jos šalininkų. Dabar, manau, mes e, imamės panašaus uždavinio ir, aišku, nekantrai lauksime konsultacijos apibendrinančio dokumento. Bet vis tik tai pirmiausia, apie ką verta kalbėti ir apie ką reikia kalbėti, tai yra žmonių informatumas. Visi žino, kur yra teismas, visi žino, kaip naudotis tradicinėmis teisės gynimo priemonėmis, kaip uh, elgtis, kai norima uh, gauti kompensaciją. Taigi vienas lygis tarsi sutvarkytas. Tačiau yra kitas dalykas, kad žmonės ne visada žino, kaip galima pasinaudoti neteisminiu keliu. Ir štai šioje srityje informatumas šlubuoja. Ir todėl aš manau, mes turėtume šioje srityje pasiūlyti Europos lygių sprendimų. Ir manau, reikėtų parengti visiškai aiškę sistemą, dokumentą, kuriame, su kuriuo susipažinus vartotojas lengvai žinotų, kaip galima spręsti kylačius ginčius. Taip yra Elksenos kodeksas, yra tarpusavio supratimo memorandumai, kurie buvo pasirašyti praeitėje, bet tai nereiškia, kad šiandieną padėtis tokia, kokios mes pageidaujame. Todėl, sakyčiau, reikalinga galvoti apie kur kas tvirtesnę sistemą. Ir aš taip pat manau, kad reikia į šį darbą labiau įtraukti verslą. Tinkamai veikianti AGS sistema turėtų būti naudinga ir verslui, nes tai tokia sistema taptų kaip papildoma verslo elgsenos kodekso dalis. O tam reikia, kad verslas dalyvautų AGS sistemos kūrime, nes verslas turi suprasti, kad tokia sistema tik padės jiems susidirbti daugiau dividendų. Dar vienas dalykas tai yra parlamento pranešimas, kuris buvo parengtas apie vartotojų patiriamus nuostolius finansinės krizės metu. Nes tada, kada žlugo bankai, pavyzdžiui, žmonės nežinojo net į ką kreiptis. Jie bandė kreiptis į valstybės kontrolierius, į ombudsmenus, bet buvo siuntinėjami nuo tamošiaus priekiai pošiaus. Yra tam tikrų sistemų, bet žmonės matyti apie jas nežinojo arba net gal manyčiau, jog finnet tinklas nepakankamai finansuojamas ir jie irgi nežinojo, kad galima būtų į jį kreiptis kilus finansiniams problemams. Ir manau, kad todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą prieigą prie teisingumo ir atitinkamai vienodas galimybės visiems pasinaudoti AGS sistema. AGS sistema turi tapti papildomų elementų bendros sistemos, kuri leidžia a, kompensuoti žalą ir spręsti ginčius. Tai turi būti bendros sistemos dalis. Ačiū. Ačiū Jums, Diana Bolis, kad taip įdėmiai sekate visą diskusiją, kuri vyksta, nes iš tiesų Jūs e, paminėjote labai svarbių klausimų, be kita ko ir vartotojų informatumą, kuris svarbus užtikrinant, kad vartotojas žinos, kur kreiptis vieno ar kito ginčio arba skundo atveju. Dar kitas dalykas, nebejotinai, kad verslas turi būti suinteresuotas sistema ir todėl paskutinis mūsų šios trumpos sesijos, pirmosios sesijos pranešėjas atstovauja verslui. Pone Pompei yra Italijos prekybos rūmų atstovė Ir bus įdomu labai išklausyti jūsų nuomonę dėl to, kodėl dabar tik tai 9 procentai mažmenininkų Europoje naudojasi AGS sistema. Kaip Jūs manote, kodėl taip yra ir kodėl kartais verslas nepageidauja tokios sistemos? Ačiū. Buonasera, mi scuso. Labą dieną, Ir iš karto norėčiau atsiprašyti dėl to, kad kalbėsiu itališkai, tačiau pasižadu laikytis laiko limito. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį renginį ir suteikėte man galimybę pasidalinti su jumis savo patirtimi ir Italijos prekybos rūmų patirtimi. Italijos prekybos rūmai yra viešoji įstaiga ir jos pagrindinis uždavinys yra tarpininkavimas ginčiuose tarp verslo atstovų ir vartotojų. Aišku, mes išsaugome ir tam tikrą nepriklausomumą, mes esame tarpininkai, bet esame sujungti į tinklą ir dirbame pagal tas, pat, tas pačias taisyklės. E, praėjusiu metu nuo 2008 metų egzistuoja atitinkama ES direktyva ir tam tikrose sritise ginčių sprendimas yra netgi privalomas. Pavyzdžiui, tai yra susiję su statybų sektoriumi, nekilnojamo turto nuoma ir panašiai. Taigi, prieš kreipiantis į teismą reikia e, pradėti tą, vadinamą, tokią arbitražo procedūrą ar bandyti išspręsti ginčą e, taikiu būdu. Ir tokie tarpininkai, tarpininkaujantis panašiose ginčiuose, tai yra viešos įstaigos, kurios yra įtrauktos į valstybinį Italijos registrą, yra 105 tokios organizacijos ir mes turime patirties gin, sprendžiant ginčius tarp atskirų įmonių ir taip pat tarp įmonių ir jų klientų. Uh, praėjusiais metais turėjome 80 tūkstančių bylų. Tai manau, kad e, tai yra tikrai puikus rezultatas. Ir norėčiau pasakyti, kad pusėje visų tų bylų ginčas buvo išspręstas per du mėnesius. Taigi, kaip minėjau, toksai taikus ginčio sprendimas yra privalomas kai kuriuose sektoriuose E, bet taip pat yra ir savanoriškas e, ginčio sprendimo e, būdas, tai yra kitos, kitų sektorių įmonės gali pačios nuspręsti, ginčą išspręsti taikiai. Ir tas taikus ginčio sprendimas Italijoje trunka vidutiniškai apie 60 dienų. Tai yra žymiai trumpiau negu tokiu atveju, kai, kai yra kreipiamasi į kokį nors Italijos teismą. Nes tuomet byla išsprendžiama, vien jau kol atliekamas iki teisminis tyrimas, užtrunka iki tūkstančio dienų. Beje, reiktų dar taip pat ir palyginti kaštus. Be, jeigu Italijos įmonė kreipiasi į teismą, tai tuomet ji iš tiesų turi mokėti labai didelius teismo mokesčius. Taip pat reikia paminėti, kad ta alternatyvi ginčių sprendimo sistema Italijoje yra labai lanksti ir e, tie tarpininkai padeda abiems konflikto šalims išspręsti jų sunkumus, e, jų problemas. Taigi tokiu būdu e, tarsi yra skatinami santykiai tarp įmonių ir tarp įmonių ir jų klientų, e, užuot juos e, griovus. Taip pat reikia paminėti, kad ginčiais, ginčių sprendimai vyksta taip pat ir internete. Ir ši, šis būdas bus toliau vystomas. Dabar kol kas Italijos prekybų, prekybos rūmai e, tik pradeda spręsti ginčius E, internete. Taip pat e, reikia paminėti, kad ir kai kurių profesijų atstovai taip pat e, turi savo nuomonę dėl taikaus ginčių sprendimo būdo. Taigi ginčiai taikiai sprendžiami nebūtinai tuose sektoriuose, kuriuose jie yra privalomi. Ir, pavyzdžiui, vairių e, profesijų e, sąjungos ar susivienimai taip pat dažnai naudojasi e, tą alternatyvę ginčių sprendimo sistemą ir, ir iš to jau formuojasi tarsi atskira savita kultūra. Jeigu ši sistema būtų privaloma, ją naudotųsi visi. Ir, ir e, tas, kas susipažįsta su šita sistema, e, kas vieną kartą pabando taip išspręsti ginčą, ginčą jisai taip spręs jį ir ateityje. Ir e, ateityje netgi yra numatoma, kad per metus bus išsprendžiama iki 600 tūkstančių ginčių tokiu būdu. Taigi noriu, tuo noriu pasakyti, kad Italijoje tikrai mūsų patirtis yra labai gera, taikiai sprendžiant ginčius ir daugiausia ginčių e, taikiai sprendžiama telekomunikacijų srityje. Taip pat, aišku, čia reikia nepamiršti sutarties sąlygų, atitinkamų sutarties nuostatų, kurios jau turi būti įtraukiamos į sutartis, kad ir toliau galėtų plisti šita sistema ir kad vartotojai ją žinotų. Taigi, e, tam reikia atitinkamų taisyklių, atitinkamų mokestinių nuostatų e, pagal kurias taikus ginčių sprendimas yra privalomas. Ačiū. Okay. Thank you very much for um, this very interesting uh, testimony as well on situation. Ačiū, kad pristatėte situaciją Italijoje ir mm, jūsų patirtį dėl mm, privalomo AGS. Noriu padėkoti visiems prelegentams už tai, kad pasidalijote savo mintimis ir patirtimi. Dabar mums būtų įdomu išgirsti ir kitų komentarų iš vartotojų, teisų gynimo tarnybų, parlamento narių, kitų, kas dalyvauja šiame sutikime. Tai gal kažkas norėtų dar pasisakyti ar užduoti kokių klausimų prieš man vėl, prieš man užbaigiant šią dalį ir gražiną žodį ponui Harbour, galbūt būtų galima jau ateities e, pasikeitimų visus pamastymus palikti kitai daliai. Ačiū. Aš gal pirmininkausiu tai daliai, kur užduodami klausimai, kadangi e, geriau pažįstu narius. Bet visų pirma, noriu e, padėkoti ponui Daly. Nes jis turės keliauti į posėdį dėl biudžeto. Taigi, ačiū Jums už iniciatyvą, ačiū už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje, bet Zoltan Ševalvai dar yra mūsų posėdėje, pasilieka, taigi jeigu turėtumėt kokių klausimų ar norėtumėt paprašyti, kad jis pasidalytų savo mintimi šio klausimu, prašom. Kolegos, kas visų pirma iš Europos parlamento narių mano kolegų norėtų dalyvauti šiose diskusijose, pasisakyti, užduoti klausimų? Prašom, bet taip pat jeigu ir kažkas iš svečių norėtų kažką pasakyti iš auditorijos, prašom taip pat e, ir jūs kviečiami dalyvauti. Bet e, visų pirma, matau, kad iš narių kažkas nori pasakyti. Ne visų pavardę žinau, tai gal tada jūsų e, numerį pasakysiu. Matau štai salės gale. Maždaug žinau, kas jūs esate, bet na, gal ne visuomet pavardės įskaitysiu. Parlamento narių pavardės be abejo žinau. Uh, Aš visuomet siūlau, kad klausimas netruktų ilgiau kaip dvi minutės, tai gal aš siūlyčiau tai maždaug tokio laiko ir laikytis, panažiuvam. Ačiū pirmininkė, po šios pirmosios dalies aš galiu išsakyti tokį pastebėjimą, kad visi pasisako už tai, kad reikėtų geriau apsaugoti vartotoją, tai jau yra gerai. Taip pat pastebiu, kad yra uh, mechanizmų veikiančių įvairiose valstybėse narėse, labai skirtingų mechanizmų. Ir trečias mano pastebėjimas būtų, kad iš esmės galvojant reikia galvoti apie ateitį, nors aišku, tai bus antra mūsų diskusijų dalis, bet vis tik tai ateičiai reikia galvoti apie tokias procedūras, kurios papildytų vienos kitas. Nėra kažkokio tai vieno varianto, kuris galėtų dominuoti. Taigi, Aš manau, kai mes kalbame apie kolektyvinius ieškinius, nes buvo užsiminta apie tai, um, na, kiekvie, daug kas į tai sudeda viską, ką nori, dažnai ir įvairias baimės ir taip toliau. Taigi, iš esmės, tų ieškinių tipų ir variantų visokių procedūrų gali būti daug. Labai svarbu, kad mūsų apibrėžimai būtų aiškus ir skaidrus. Ir tai, ką prelegentai pasako, taip pat ir iš Europos parlamento pusės būtent kalbėjo jie apie visą tą raidą, apie visą istoriją, kaip viskas vystėsi ir kaip viskas toliau tęsiasi. Taigi labai svarbu, kas ypač aktualu vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui, būtų būtent kad visi sutiktų, kad reikia tikrai stiprinti taip pat ir kolektyvinio ieškinio procedūras. Reikia atsižvelgti į tai, kas kitur yra padaryta, pasižiūrėti, kokia yra teigiama patirtis įvertinti, kas yra pakeista, kas reformuota ir kas nuveikta. Taigi, pirmininkė, manau, kad jau pribrendo lik ir laikas bendrai įvertinti Europinius teisės aktų šioje srityje ir įvertinti nacionalinę patirtį, kurią būtų galima būtent e, apjungti, palyginti tarp skirtingų valstybių narių ir pažiūrėti, kokias išvadas būtų galima padaryti. Taigi aš labai dėkoju visiems šios dienos prelegentams už tai, kad jie pristatė mums situaciją Europoje. Ačiū. Ačiū ponui Švang, ponas Ratė toliau. Pone Raptai. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems atvykusiems svečiams už daug naudingų minčių. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė Tiziana Pompei. Jie atsiprašė, kad kalbės itališkai. Aš suprantu, kodėl jinai tai padarė, bet jai nėra jokio reikalo atsiprašinėti. Mes gyvename daugia kalbiškumo terpėje, Mums padeda labai įgūdę vertėjai. Ir kalba, kurią šnekame, yra mūsų kultūrinio paveldo dalis. Ir kaip teisingai jau pastebėjau kai kurie prilengentai, kalbos svarba AGS sistemoje yra labai rimtas dalykas, ypač tada, kai sprendžiami tarp valstybiniai ginčiai jūs faktiškai, aš galėčiau kalbėti visą savo kadencijai, mano kadencijai skirtą man kalbėjimo laiką, bet tiek to laiko neturėsiu. Taigi, ponia pirmininkė, AGS sistema yra glaužiai susijusi su kitu savo elementu, tai yra informatumas, vartotojų informatumas. Ir iš tiesų man didelį įspūdį padarė mano kolegos Gracho pastabos ir tai, ką sakė kolegė Diana Uolis. Ačiū, ponė Rapti. Toliau suteiksiu galimybę ir kitiems parlamento nariams, bet kiek vėliau, nes būtų labai įdomu sužinoti iš uh, ponės Frison apie kalbinius dalykus. Ir taip pat norėčiau dar, kad pasisakytų ir mūsų svečiai. Matau, užsirašiau du. Nu, panorėjusius kalbėti, tai yra kolegos, kurie sėdi 253 numerių pažymėtoje darbo vietoje ir 296 numerių pažymėtoje darbo vietoje. Taigi, prašau, 253. Ačiū. Mišelė Strug atstovauju Europos e, asociaciją vienijančią, tarpininkaujančią struktūras energijos e, ginčių sprendimo srityje. Aš labai džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiose diskusijose ir noriu savo ir kolegų vardu padėkoti už kvietimą. Labai svarbu, aišku, ką pasakė Monika Gojan, kokie yra trūkumai dar šioje srityje, kad tikrai turime dar daug ko nuveikti informuodami vartotojus. Reikia Taip pat, aišku, daryti, aišku, skirtumą tarp įmonių viduje veikiančių ginčių sprendimų procedūrų ir bendrai um, tų sistemų, kurios funkcionuoja sektoriuje kaip bendros struktūros, per kurias galima spręsti ginčius alternatyvių būdų. Energetikos sektorija akcentuočiau du kriterijus, apie ką ir buvo užsiminta. Visų pirma, tai yra ginčio sprendimo trukmė iš tikrųjų tai yra labai svarbu vartotojams ir kitiems dalyviams ir galima labai smarkiai sutrumpinti ginčio sprendimo trukmę pasinaudojant AGS. Ir antras kriterijus tai yra vartotojo pasitenkinimas tą sistemą. Ir čia ginčių sprendime tarpininkaujančios struktūros yra labai svarbios, būtent, kad būtų sukurtas tinkamas tinklas, per kurį vartotojai galėtų e, išspręsti savo ginčius. Čia galima kalbėti apie įvairią įvairias struktūras, kurios padeda tuos ginčius spręsti, tarpininkauja, ypač energetikos rytyje, yra ir valstybinio sektoriaus sukurtos struktūros, kurios papildo be abejo e, kitas struktūras, kurios dirba atstovaudomos vartotojams. Ačiū. Well, very... Ačiū už tokias praktinės pastabas. Aš manau, kad yra gerų pavyzdžių to, ką jūs sakėte telekomų srityje. Ir aš manau, kad svarbu pagalvoti apie bendrą europinę sistemą. Todėl ačiū Jums. Ir toliau o, svečias sėdintis 296 darbo vietoje. Taip pat matau dar vieną kolegą. Ne, pirmiausia 196 svečias, po to kiti, o vėliau gal jūs atsiusite mums savo verslo korteles. Dėkoju, ponė pirmininkas, aš esu Frederiko Fabijano ir aš esu komunikacijų srities atstovas, kaip jūs suratote, atvykau iš Italijos ir mano tema yra telekomunikacijos ir ginčių sprendimas elektroninių telekomunikacijų srityje. E, norėčiau Jums pristatyti e, mūsų patirtį. Per pastarosius du metus mes iš, e, apie 70 tūkstančių bylų išspręsdavom per metus. Taigi Italijoje šiuo metu didžioji dauguma ginčių sprendžiami pagal alternatyvę ginčių sprendimo sistemą. Ir tai yra nuo 70 iki 95 procentų netgi ginčių priklausomai nuo to, kokį kelią pasirenka vartotojas. Visų pirma yra paritetinis tarpininkavimas, tai yra tokia pirma galimybė. Ir čia mes tarpininkaujame tarp įmonių ir vartotojų teisų gynimo organizacijų, taip pat tarpininkaujame tarp vartotojų ir savarankiškai dirbančių verslininkų. Taigi, kadangi še, kai kuriuose sritise yra privalomas taikus ginčių sprendimo būdas, tai, tuomet ir, tai tokiu būdu ir pat, pasiekėme tą 95 procentų e, vertę. E, taip pat tokios nepriklausomos įstaigos kaip e, regioninės įvairios organizacijos E, sprendžia taikiai ginčius ir, ir kuomet kreipiamas į jas, tai toksai ginčių sprendimo būdas nieko nekainuoja. Ir trečias būdas yra ginčas, ginčių sprendimas per priekybos rūmus. E, Ta metoda jau pristatė ponia Pompėjai. Taip pat yra Antrasis etapas numatytas alternat, pagal alternatyvę ginčių sprendimo sistemą, jeigu pirmajame etape nebuvo pasiekta susitarimo. Ir čia reikia nepamiršti Europinių teisės aktų ir yra siekiama kiek įmanoma geresnės komunikacijos tarp atskirų tarpininkavimo organizacijų, taigi yra kuriami e, tokių organizacijų tinklai ir e, kuriant tuos tinklus gali dalyvauti ir Europos komisija. Toliau kitas labai svarbus dalykas yra tam tikros kokybės aspektas šioje srityje. Kalbant apie elektroninius ryšius, yra labai svarbu kalbėti apie ženklą, kurio vartotojai pasitikė. Ačiū dosniai skiriau Jums laiko, kadangi labai įdomiai kalbėjote, labai praturtinote e, mūsų savo mintimis. Ir čia e, kolegoms, draugams galėčiau pasakyti, kad komitetas yra sudaręs darbo grupę dėl skaitminės ekonomikos klausimų, ypač e, vartotojų pasitenkinimo laipsnių. Kolega ar esi užsima šiais klausimais, vertinant kokybę vartotojų pasitikėjimą ir pasitenkinimą. Aš manau, kad tai labai e, svarbu. Beje, Vėliau mūsų prelegentai ir pasireterin galės sureaguoti į tuos pasisakymus. Noriu tik dėl to priminti Džiaugiuosi, kad vartotojų gynimo platformos direktorė taip pat prisijungė prie mūsų, jie atsakys į labai sudėtingus klausimus taip pat vėliau. Dabar 85 vietoje sėdinčiam svečiui žodis. Aš esu Hubert von Bremen. Esu Niderlandų pramonininkų um, asociacijos atstovas. Mes taip pat vienėme ir smulkų bei vidutinį verslą. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad uh, surengėte šį susitikimą. Noriu padėkoti Europos komisijai, kad uh, parengėt konsultacinį dokumentą mes jį sureagavome taip pat kaip turbūt ir daugelis dalyvių šioje salėje. Vėliau mes uh, girdėsime Mm, pranešimą atskirą apie Olandų alternatyvę ginčių sprendimo sistemą, taigi aš apie tai plačiau nekalbėsiu, bet aš tik tai noriu pasidaryti mintimis dėl konsultacinio dokumento. Čia keliose vietose yra minimi tam tikri procentai. Aš e, duosiu tris pavyzdžius. Pavyzdžiui, pasakyta, 40 procentų mažmenininkų net nežino apie alternatyvų ginčių sprendimą. Antras pavyzdys, 20 punktas. Labai menkas procentas mažininkų, kurie, mažmenininkų, kurie naudoja AGS, čia 28 yra pasakyta, tik tai 62 procentai tik tai 62 procentais AGS sistemų gali pasinaudoti užsieniečiai. Aš manau, kad e, mes galime tuos procentus gerinti, e, vertinti kaip teigiamus ir kaip neigiamus momentus, e, aspektus. Aišku, reikia visų pirma realistiškus tikslus užsibriežti, galvojant apie, pavyzdžiui, tai kaip skatinti tas sistemas. Taigi, pagrindinis klausimas būtų, kaip realistiškai tikslus nubriežti. So. Puiku, kad jūs jau pradėte uždavinėti klausimus. Na, manau, kad toliau gal jau galėsiu pakviesti kolegas pavardėm. Norėčiau padėkoti Benediktui Bekašpiliui, kuris dažnai dalyvauja mūsų posėdžiuose, kai svarstomi su vartotojai susiję klausimai. Esu įsitikinęs, kad jūsų komitetas taip pat renks atitinkamą pranešimą ir suteiksiu jums iš karto žodį. Ačiū, aš esu Benediktė Pignišpil ir nekalbėsiu ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu šiandieną, bet norėčiau pasisakyti kaip Danijos vartotojų tarybos atstovė. Ir norėčiau padėkoti Sanko generaliniam direktoratui, kad ėmėsi šios įdomios ir sudėtingos temos. Labai svarbu kad būtų užtikrintas vartotojų pasitikėjimas bendraja rinka, o, pasitikėj, o pasitikėjimas nukenčia dėl ginčių sprendimo sistemos nebuvimo. Yra daug dalykų susijusių su AGS sistema, tačiau dažnai mes kalbame apie vieną ir tą patį. Mums atrodo, kad kiekviena AGS sistema yra panaši kita, bet taip nėra. Jas vienyje tik tai tai, kad tai yra neteisminis ginčių sprendimo būdas. Bet vis tik tai. Pagrindinis dalykas yra vartotojų informatumas. Dar vienas svarbus dalykas, kad šios sistemos veikia tik tam tikrose valstybėse. Kalbant apie gairias, tai aš karts nuo karto darbo reikalai susiduriu su rytų Europos valstybėmis ir ten dažnai sakoma, kad komisijos gairėmis nėra vadovaujamas, nes tai yra tik tai gairijos. O geriau būtų, kad ES imtųsi kur kas griežtesnių priemonių, kurios būtų labiau privalomo pobūdžio, o ne gairės. Aš pati atstovauju valstybei nariai, kurioje labai gerai veikia alternatyviai ginčių sistema ir jinai veikia jau pastaruosius 35 metus. Iš dalies tai yra valstybės tvarkoma sistema. Ginčius galima spręsti įvairiose srityse, bet be kita ko Danijos vartotojų taryba yra subūrusi finansinių paslaugų atstovus, viešbučius ir įvairiausias verslo sritis į bendrą sistemą, todėl iš vienos pusės yra gerai atstovaujama vartotojams, yra gerai atstovaujama verslui ir viso to viduryje tarp verslo ir vartotojo yra dar tie, kurie sprendžia ginčius, yra tie teisėjai. Todėl aš manau, kad vertėtų pasinaudoti šiuo metu gerai veikiančiomis sistemomis, kuriomis yra pasitikima, prieš kuriant uh, kažką naujo europinių lygių. Ačiū, ačiū Benedikt Jums už tą praktinę pastabą. Turiu pastebėti, kad mes nekantrai laukiame, kada Danija perims pirmininkavimą, tai nutiks po Lenkijos, kuri pirmininkaus ES kitą pusmetį. Ir manau, kad tada kaip tik gali komisija pažerti virtiną naujų minčių šioje srityje, ypač atsižvelgianti tai, ką jūs ką tik tai sakėte. Kągi, jeigu daugiau Niekas iš parlamento narių nenori pasisakyti. Ir iš svečių nenori. Ne, pirmininkas atsiprašo, pora svečių dar nori pasisakyti. Taigi, pona, jums suteiksiu žodį, jūsų uh, darbo vietos numerio nematau. Labą dieną, aš esu iš CCCU vartotojų organizacijos Ispanijoje. Ir aš paprašiau žodžio tam, kad pasakyčiau, jog tokių sistemų yra, bet tos sistemos susiduria su problemomis ir jos ne visiškai gerai funkcionuoja. Aišku, kodėl? Reikia galvoti apie sprendimus, kurie priimami. Tie sprendimai ne visada yra privalomi ir tada nebejotinai tenka kreiptis į teismą. Taigi tas savanoriškumas dalyvavimo sprendimų vykdymo yra kelia problemų. Jeigu nebūtų savanoriškumo elemento, ko gero sistemos veiktų geriau. Dar vienas dalykas tai yra tokių sistemų finansavimas. Gal finansavimo centralizuotai nereikėtų užtikrinti, bet to galima apseiti, bet. Uh, sprendimų vykdymo privalomumas yra svarbus dalykas. Bet to nereikia pamiršti, kad tarpininkai tarp vartotojų ir verslo yra faktiškai sistemos dalis. Todėl jų funkcijas irgi reikia tinkamai sutvarkyti. Ačiū, aš labai atsiprašau, bet tiesiog jum iš už nugaro šviečia saulė ir aš nelabai gerai jūs pastebėjau. Yra dar viena pona, kuri paskutinė pasisakys iš svečių. Ačiū, Brita Kogaman. Švedijos nacionaliniai vartotojų ginčių sprendimo tarybai pirmininkauju ir todėl, kadangi turime vertimą, šiandien aš norėčiau kalbėti švediškai. For, for eh, dėkoju, kad galiu kalbėti savo gimtają kalbą ir dėkoju, kad pakvietėte mane į šį renginį Švedijoje. Jau ilgai egzistuoja uh, alternatyvi ginčių sprendimo sistema. Mes jau 1968 metais pradėjome e, dirbti pagal šią sistemą ir pagal šią sistemą dirba 21 teisėjas, aš esu viena iš jų, e, per metus išsprendžiama apie 10 tūkstančių konfliktų tokiu būdu ir man tikrai labai įdomu išklausyti kitų šalių atstovų. E, kai jie pristato savo sistemas, nes matau, kad įvairiose šalyse tos sistemos veikia skirtingai. Pone Pompėjai atkreipė dėmesį į tai, kad yra labai svarbu, kad būtų pasitikėjimas. E, Švedijoje yra viešumo principas e, svarbiausias aspektas ir būtent viešai yra sprendžiami tokie ginčiai, nes tai numatyta net ir konstitucijoje. Ir būtent dėl to viešumo daugelis įmonių nenori pagal šią sistemą spręsti ginčių. Tačiau būtent vartotojas Švedijoje sprendžia, kokiu būdu bus sprendžiamas ginčas. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad Švedijoje jau keletą metų egzistuoja kolektyviniai ieškiniai. Ir E, kol kas tik tai vartotojų teisų ombudsmenas gali dirbti pagal šią sistemą. Bet dar praėjusi, praėjusi pirmadienį mes priemėme sprendimą dėl kolektyvinių ieškinių, pagal kurį buvo padidinti mokesčiai. Ir todėl mes paprašėme įmonės, kuri pažeidė e, tą sistemą, sumokėti vartotojų pinigus. Ačiū. Man atrodo, kad net pats žodis ombudsman yra švediškos kilmės ir dabar yra labai plačiai naudojamas dėl įvairių priežasčių visur. Dabar Monigo Jans. Francis Frizų, Pompei paprašysiu sureaguoti į tai, ką jie išgirdo o po to ministras Šefalvai turbūt irgi norės tarti keletą žodžių, o po to gal ir kolegos Grehuolis gal norės kažką pasakyti. Mm, manau, kad bus labai įdomi, įdomus ketvirtis valandos. Ačiū. Visų pirma, dėl žodžio ombudsmenas. Iš tikrųjų, tai labai reikšminga žodis skandinaviškame modelyje ir yra tikrai labai plačiai naudojamas įvairiose sritise, įvairiose kontekstuose, įvairiose valstybėse narėse. Čia būtent reikėtų kalbėti apie konkrečias AGS sistemos funkcijas ir įgaliojimus. Ir iš karto reikia pasakyti, kad reikia užtikrinti papildomumą, kaip ponenterin sakė, reikėtų kažkokiu tai šablonų, matricos paieškoti. Ir uh, įvairiose sritise pagalvoti apie tai, ar tai būtų tai, kažkokie tai variantai, kaip spręsti ginčius ne teismo keliu, kad būtų galima juos išspręsti geriau, geriau užtikrinti vartotojų teisų gynimo priemonės. Aš ypač pabrėžčiau komisijos vykdytas konsultacijas, tikrai pasiūlymų buvo labai daug ir mes labai lauksime išvadų. Uh, Ponas Frizon. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, kad dar kartą suteikėte man žodį. Norėčiau sureaguoti dėl dviejų komentarų, kurie buvo išsakyti diskusijose. Visų pirma, dėl to, kad e, visuomenė turėtų geriau būti informuota apie alternatyvę ginčių sprendimo sistemą, apie jos egzistavimą. Manau, kad čia atsakomybė tenka visiems, kurie yra susijęs su šias rytimi. Tai yra ir profesionalams, ir visuomenės įvairioms e, organizacijoms, vartotojų teisų gynimo organizacijoms, e, viešojo sektoriaus struktūroms. Čia labai svarbu taip pat galvoti ir apie efektyvę struktūrą, tinkamą organizavimą AGS. Labai svarbu, kad ir Europos lygmenių, nacionalinių lygmenių atitinkamai būtų viskas aišku. Kai kuriuose valstybėse, aš ypač kalbėčiau apie prancūzišką patirtį šią srityje, yra numatytos e, prievolės profesionalams numatytos prievolės informuoti uh, tiek per draudimo sutartis, tiek per bankinės sutartis numatyti, numatyti atskirą punktą, koks būtų ginčio sprendimo variantas taikomas iškilus ginčui, kokios galėtų būti alternatyvos. Vien to aišku nepakanka, tačiau jau tai yra geras žingsnis į priekį. Taigi aš tikrai sakyčiau, kad tai yra kolektyvinė atsakomybė, tenkanti visiems už visuomenės informavimą. Tam tai yra būtina, norint maksimaliai išplėtoti šią sistemą, būtent šiuos e, alternatyvius ginčių sprendimo kelius. Um... Ačiū labai. Toliau, ponė Ticiana. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl konfidencialumo. Aš manau, kad kad e, tai svarbus sistemos bruožas, ypač jis svarbus verslui, nes tokiu būdu jie tarsi įgyja garantijas. Dar vienas dalykas, kad tarpininkavimas bus daug sėkmingesnis, jeigu bus laikomasi informacijos neviešinimo taisyklės. Nes tokiu atveju verslas tikėsis, jog jo reputacijai rinkoje padaryta mažesnė žala. Dar vienas dalykas, kodėl verslas kartais nesinaudoja egzistuojančiomis sistemomis. Todėl, kad jie tiesiog nežino, jog tokios sistemos egzistuoja. Bent tokią mes galėtume savo šalyje išvadą daryti. Nepaisant to, kad AGS sistema yra dalis verslo kultūros, bet informat privatumas per menkas. Ir netiek daug informacijos apie tai turima. Mes bandėme analizuoti būtent per informatumo prizmę visą padėtį ir turime pasakyti, kad reikia ne tik informatumo, bet ir samoningumo aukštesnio lygio mes turime tam tikrus tarpininkus, kurie padeda spręsti ginčius, bet prieiga prie tų tarpininkų turi būti labai paprasta ir lengva. Ir kitas dalykas, reikia žinoti, kur tie tarpininkai yra. Mūsų prekybos rūmose jie yra. Kitas dalykas tai ekspertai, specialistai. Aš manau, kad ir Italijai, ir kitoms ES valstybėms narėms yra labai svarbu užsitikrinti, kad būtų teikiama visavertė pagalba. Ačiū. Prieš išklausant ministro nuomonę suteiksiu dar jums žodę, žodį, ponia profesorė Terin. Na taip, aš kadangi buvau moderatorius, tai pirmiausia norėčiau padėkoti visiems už labai naudingas mintis, kurias išsakė įvairių valstybių narių atstovai. Aišku, sistemos skirtingos ir kokybę užtikrinimą įvairiai, bet visos tos sistemos veikia vienaip ar kitaip. Manau, kad informacijos apie skirtingas sistemas turėtų pakakti, nes įvairios europinės institucijos yra analizavusios tokias egzistuojančias veikiančias sistemas, jų uh, e, silpnasias ir stipresias pusės, aš manau, informacijos galima rasti. Bet Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad nemažai buvo kalbėta apie lankstumą užtikrinimo būtinybę, kad sistema turėtų būti paprasta ir ją būtų lengva pasinaudoti. Taip pat buvo kalbama apie informatumo stoką ir būtinybę užtikrinti konfidencialumą. Švedija minėjo taip pat, kad kartais visai nepra, neblogai yra uh, prikalkių prie gėdos stulpo ir paviešinti, kas elgesi blogai, nes tokiu būdu priverčiamas pras, priverčiam, prasikaltusioji pusė priverčiama pasitempti. Taigi tokias išvadas galėčiau padaryti. Na taip, kadangi Žaklin Maina per kit, kitą mūsų trumpai sesijai pirmininkaus, jinai tada galės padaryti išvadas ir pasisakyti. O dabar baigiamai žodį norėčiau suteikti Vengrijos ministrui Zoltanui Šefalvei. Ačiū už, šias, už šią galimybę sureaguoti į e, komentarus dėl labai įvairių e, AGS sistemų. Noriu pabrėžti, kad labai svarbu sukurti e, palankę aplinką AGS sistemoms plėtotis, visą reikalingą pamatą sukurti. Būtent tai akcentavau ir norėčiau apibendrinti visus išsakytus komentarus išvada, kad tikrai reikalinga palanki aplinka, visos reikiamos pamatinės sąlygos, kad e, galėtų tinkamai veikti AGS sistemos. Na ir dabar keletas dar aspektų, kuriuos norėčiau išryškinti, kurie mano manimo yra labai svarbus šiose diskusijose. Visų pirma, kad reikia e, didinti visuomenės samoningumą, informuoti visuomenę apie AGS sistemų egzistavimą. Daug pasisakysiu skundėsi dėl to, išsakė. E, uh, pastabų dėl to, iš tikrųjų, kad reikėtų daugiau padaryti dėl žmonių labo, reikėtų galbūt iš tikrųjų tam tikrom sistemom sistemiškumo reikėtų tam tikrų tarsi kelrodžių ženklų daugiau pristatyti, kad būtų lengviau susigaudyti. Toliau labai svarbu užtikrinti AGS kokybiškumą. Aš atidžiai klausiausi um, pasisakymų apie sistemų įvairovę, taigi dėl vartotojo interesų, bet taip pat ir dėl verslininko įmonės interesų labai svarbu, kad AGS būtų kokybiška ir tą svarbu suprasti, įvertinti kaip europinė, europinio ligmens atsakomybę. Čia dėmesį turėtumėm e, e, skirti. Aš e, dėl to, kad AGS kainuoja, taip, aišku, tai kainuoja. Taigi, jeigu į tai investuojame, tai norėtumėm užsitikrinti, kad teikiama paslauga būtų kokybiška. Na ir paskutinis momentas, į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Deja, aš esu ekonomikos ministras, taigi aš matau ne vien tik tai vartotojo pusę, bet taip pat ir paslaugos e, teikėjo ar produkto pardavėjo pusę. Taigi žiūrėkime į abi pusės, kad alternatyvios ginčių sprendimo sistemos būtų naudingos abiems šalims, ne tik vienai šaliai šioje salėje. Taip, aišku, daug išgirdau mm, komentarų, kad reikia ypač atsižvelgti į vartotojo pusę, bet taip pat aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad reikia nepamiršti ir kitos pusės. Tai yra abi šalis turi būti mums svarbios, kad ta sistema būtų naudinga abiem šalims. Ir dar kartą akcentuočiau palankių sąlygų šiai sistemai formavimą. Um, Ačiū. Manau, kad uh, E, pirmoji mūsų diskusijų dalis buvo labai naudinga, labai praturtinanti. Dėkuoju visiems, kurie pasisakė, kurie dalyvavo diskusijose. Dabar e, kavos pertraukėlę padarysime. Noriu pasakyti, kad mm, Džandalyr taip pat e, Sanko direktorė pasirūpino tuo, kad mes turėtumėm galimybę būtent pasivaišinti kavą. Paprastai to nebūna mūsų susitikimuose. E, o štai šiandien turime tokią puikią progą, galimybę pasivaišinti kavą, o po to turėsime antrą sesiją. Ačiū visiems dabar. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Nu kągi, norėčiau, kad mes pradėtume darbą laiku. Tikiu, kad jūs paskanavote komisijos mums svetingai pateiktų vaisių. Dar galėtumėte suvalgyti kokį obulį per traukėlį tarp pranešimų. Taigi dabar kita mūsų sesija, kuriai pirmininkaus ponė Žanklin Maina. Sanko generalinio direktorato direktorė vartotojų klausimams. Na ir aišku, primenu, kad reikia stebėti laiko reglamentą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kągi, vėlgi aš norėčiau padėkoti parlamentui pirmiausia, kad jis ėmėsi tokios diskusijos organizavimo ir turiu pasakyti, kad mintis, kurias išgirdome šiandien, kaip ir beje konsultacijų metu, mus labai nuteikia optimistiškai. Sulaukėme šimtų laiškų ir tikimės, kad rytoj jau būsiu 400. Mūsų antros sesijos tikslas panalizuota, koks galėtų, kokios galėtų būti AGS sistemos perspektyvos, kokie tai turėtų būti sistema ateityje. Pirmoje dalyje mes gana gerai apsvarstėme atskirus sistemos elementus, bet viena pastaba, kuri piršte peršasi po pranešimų ir pasisakymų, yra ta, kad dabartiniu metu Europoje yra tokių sistemų įvairovė. Yra siūlomi įvairūs ginčių sprendimo būdai kurie daugiau ar mažiau tenkina verslą bei vartotojus. Todėl, mano galva, pagrindinė problema kuria, ir iššūkis, su kuria susidursime ateityje, bus teigiamų elementų išsaugojimas ir jų pagrindų naujos sistemos kūrimas. Nes tikrai nereikia naikinti to, kas jau pasiteisino praktikoje. Ir pritariu tiems, kurie sakė, kad nepaisant teigiamų dalykų yra pagrindiniai kriterijai, pagrindiniai principai, kuriais turėtų remtis bet kuri AGS sistema. Ir mums reikia pagalvoti, kokie tai kriterijai. Nebejotinai reikės spręsti ir visą virtiną problemų, kurios jau išriškėjo ankstesnės diskusijos metu. Ir viena iš jų yra tokia. Ar dalyvavimas AGS sistemoje turi būti savanoriškas, o gal būtų pravartu nustatyti privalomo dalyvavimo reikalavimą. Ar priimami sprendimai turi būti saistantis ir įpareigojantis ir ar reikėtų galvoti ne tik tai apie vartotojų, bet taip pat ir apie prekybininkų interesus ir jų gynimą. Dar viena problema - tarp valstybiniai ginčiai. Nebejotinai, tarp valstybinių ginčių kontekste atsiranda vienos problemos, bet yra ir kitų problemų, kurios labiau atsiranda dėl vienos ar kitos srities specifikos. Na, sakykime, elektroninė priekyba ir ar nebūtų įmanoma elektroninės erdvėjai spręsti ginčius. Taigi yra apie ką pamastyti per artimiausią pusantros valandos mes išklausysime garbių pranešėjų nuomonės ir pirmiausia iš karto suteiksiu žodį Sandrai Kalnietiai, Europos parlamento nariai, pramonės komiteto nariai, vidaus rinkos nariai, kuri rengia labai svarbų pranešimą vidaus rinkos valdysenos klausimais ir kuri pirmoji pasisakys šiandien. Ačiū, ponia pirmininkė gerbėmėjai kolegos. Šiandieną mūsų komitetas pritarė trims dokumentams susijusiems su vidaus rinka ir man teko garbė renkti vieną iš tų pranešimų. Diskusijos buvo labai naudingos. Mes gana konstruktyviai svarstėme komisijos pateiktus pasiūlymus ir vieną prioritetinę priemonę rėmė visų politinių frakcijų atstovai. Turiu galvoje alternatyvios ginčių sistemos kūrimą, kuri yra viena iš pen, vienas iš penkių uždavinių bendrosios rinkos kontekste. Taigi, galvojant apie tai, ką yra siūliusi komisija AGS sistemos srityje, visiškai akivaizdu, kad labai svarbu greitai tokią sistemą patvirtinti, tos dokumentus patvirtinti. Ir norėčiau pažymėti tokį dalyką. Tam, kad būtų užtikrintas spart, užtikrinta galimybė uh, sparčios procedūros, kuri kainuotų nedaug, reikia sukurti tinkamą teisinį pagrindą. Reikia įtraukti ne tik vartotojus, bet ir verslą, nes ir verslui tai svarbu. Kodėl? Todėl, kad ypač smulkusis verslas susiduria su problemomis, sudarydami sutartį su stambiaisiais verslininkais, nes jie yra tie mažieji tiekėjai ir jie atsiduria tarsi vartotojo pozicijoje. Komiteto nuomonė, visa apimanti europinė AGS sistema, apimanti nacionalinį ir tarpvalstybinį lygį būtų labai geras dalykas. Reikėtų, kad tokia sistema spręstų ne tik tai ginčius atskiroje valstybėje narėje, bet taip pat ir tarpvalstybinius ginčius. Dar vienas dalykas - elektroninė prekyba. Visiškai akivaizdu, kad uh, informacija apie egzistuojančias AGS sistemas turėtų būti plačiau skleidžiama, geriau prieinama ir manau, kad komisija turėtų imtis atitinkamo, aišku, pagristų veiksmų, kurie padėtų vartotojams sužinoti kur galima kreiptis, ypač tada, jeigu, sakysime, jūs rytyje nėra AGS sistemos. Dar vienas dalykas tai yra elektroninės priemonės, galėtų būti e, elektroninėje erdvėje duomenų bazė ir tokiu būdu kiekvienas vartotojas galėtų pasitikslinti, ar jo konkrečiu atveju egzistuoja AGS sistema, kuri jam padėtų ir kokia tai būtų sistema, kokios jos taisyklės. Todėl nekantriai laukiame komisijos pasiūlymo dėl AGS ir tikimės, kad tas pasiūlymas bus sklandžiai patvirtintas ir mūsų parlamente. Ačiū, ponė pirmininkė. So ačiū, ačiū, kad taip glaustai kalbėjote ir apžvelgė tiek daug klausimų. Toliau pas Laikarmų, kuris yra viešųjų ryšių ir tvarios E, tvarios plėtros um, vadovas, MEDEF vadovas, tai yra um, alternatyvaus ginčių sprendimo sistemos arba mediation prancūziškai vadinamo tinklo atstovas šiandien. Jis kalbės apie uh, prancūzijos verslo požiūrį šio klausimu. Lemen. Ačiū, ponė Manor. Labą dieną, ponės ir ponai. Iš tikrųjų, MEDEF labai rimtai žiūri į šį klausimą. MEDEF tai yra Prancūzijos įmonių judėjimas, asociacija. Geriausias būdas įtikinti vartotojus ir verslą pasinaudoti alternatyvių ginčių sprendimų, kuomet nėra kitų, nerandama kitų ginčių sprendimų variantų, yra būtent per jų informavimą. Ir aš norėčiau trumpai pasakyti, labai svarbu akcentuoti tokio ginčių sprendimo varianto spartumą, e, daž, prieš pastatant tai su ilgais metais, netgi kiek užtrunka teisminis ginčio sprendimas. Labai svarbu pabrėžti informavimą šalių. Ir tai, kad tarpininkavimas čia yra nešališkas, tokiu būdu e, ginčio e, abi šalis turi galimybę gauti tinkamą informaciją ir, ir visą techninę informaciją taip pat. Iš tikrųjų, Prancūzijoje nuo 70 iki 90 procentų ginčių yra išsprendžiama šios sistemos pagalba tas tarpininkavimas e, sprendžiant ginčius užtikrina teisingą variantą, kuris yra teisingas abiem pusėms ir dažnai tai yra geresnis variantas nei ginčio sprendimas per teismą, kur šalis galbūt ne visuomet turi lygias pozicijas. Ir galiausiai reikia akcentuoti, kad tai yra laisvas pasirinkimas. Alternatyvus ginčių sprendimo variantas leidžia vartotojui bet kada pasitraukti iš šio ginčio sprendimo varianto, atsisakyti jo bet kuriame etape ir kreiptis tiesiogiai į teismą. Čia alternatyvus ginčių sprendimas nėra teismo pakaitalas. Tai yra tik tai alternatyva, kuri leidžia spręsti ginčą kitų būdų, e, kuris yra geresnis nei e, sprendimas teis, per teismą. Vartotojų pasitikėjimas, pasitenkinimas yra labai svarbus ir todėl Medev čia e, vaidino labai svarbu tarpininko vaidmenį, atkuriant vartotojų pasitikėjimą įmonėmis. <clears throat> Koks dabar būtų kelias į priekį plėtojant AGS mes kalbėtume apie tris iniciatyvas. Visų pirma, mes tengiamės gerinti vartotojų uh, E, ir įmonių informuotumą apie AGS egzistavimą. Antra, mes sukūrėme, užtikriname gar, kokybės garantijas vartotojų. Trečia, mes stengiamės išplėsti tarpininkavimo tas paslaugas, sprendžiant ginčius, apimti ir platės, plačiau geografinė prasme ir plačiau š, ūkio šakų prasme. Mes galvojame, kad visos šalis šiame procese turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį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 E, verslo, e, iš verslo puslės MEDEF 2009 metais parengė e, praktinį vadovą gairias verslų įmonėms, kaip būtų galima plačiau panaudoti neteisminius ginčių sprendimų variantus, alternatyvus ginčių sprendimų variantus. Mes taip pat sukūrėme ir atitinkamus forumus, kaip spręsti ginčius alternatyviais būdais, kaip pasinaudoti esamais mechanizmais efektyviau. Uh, Be to, 2010 metais Medif pradė, paleido ir e, internetinį portalą, kuris yra skirtas taip pat suteikti platesnį informaciją apie e, alternatyvių ginčių sprendimų procedūras. Mes galvojame, kad ir e, valstybinis sektorius gali suvadinti savo vaidmenį tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Prancūzijoje nacionalinis koncernas yra prieėmęs 2007 metų kovo vieningą sprendimą dėl, nu, dėl AGS ir tarpininkavimo sprendžiant ginčius, tai yra gairės skirtos tiek verslui, tiek vartotojams ir 2011 metais yra pradėtas visas procesas. Mes galvojame, kad vartotojų centrų tinklas ir FinNet taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį informuojant vartotojus. Ir galiausiai mes galvojame, kad labai svarbu yra informuoti visus apie alternatyvių ginčių sprendimų procedūrą, kad Europos vartotojai turėtų galimybę gauti visą informaciją šiais klausimais, taip pat ir iš komisijos. Reikia didesnių garantijų vartotojai vartotojams. Ir čia mes taikome efektyvaus ir nešališko tarpininkavimo principus pagal nacionalinės vartotojų e, tarybos 2009 metais patvirtintas gairias. Dėl nešališkumo reikia pasakyti, kad tai yra labai svarbus principas. Mes galvojame, kad nereikia nešališkumo ir nepriklausomumo nepainioti. E, nešališkumas tai reiškia, kad tiesiog net mąstymas yra visiškai nešališkas. Ir Tam reikalinga, aišku, ir biudžetas, ir tyrimui atlikti. Reikia užtikrinti visišką nešališkumą to, kas tarpininkauja sprendžiant ginčą nuo įmonės vadovybės. Reikia užtikrinti, kad nebūtų jokio interesų konflikto ar pareigų nesuderinamumo. Gairės yra paskelbtos 2010 rugsėjai. Medev parengė šias gairės. Dabar tam, kad būtų galima padidinti uh, išplėsti siūlomas paslaugas. Aš norėčiau paminėti, kokiuose sektoriuose Prancūzijoje jau yra. Um, veikia AGS, tai yra finansinės institucijos, energetika, transportas, audiovizualinė rinka, neseniai ir statybos pramonėje, vandens tiekimo sektoriuje, energetikos sektoriuje. Uh, išplėstos AGS teikimo paslaugos. Mes norime šią sistemą papildyti sukurdami taip pat ir geografinius teritorinius tinklus tam, kad galėtumėm apimti kaip galima plačiau, pasiekti smulkų ir vidutinį verslą ypatingai tose teritorijose teritorijose, kuriuose nėra konkrečiai joms skirtų a, tokių ginčio sprendimo tarpininkavimo struktūrų. Ačiū, aš manau, kad jūsų paskutinioji mintis, kuri nuskambėjo, buvo labai įdomi. Tai yra vartotojų ir <clears throat> prekybininkų intereso suderinamumas. Bet aš manau, kad nemažiau svarbi mintis yra teritorinių pagrindų organizuota sistema, kuri apimtų ne atskirus sektorius, o visą mažmeninės prekybos tinklą. Apimtų visus sektorius - energetiką, telekomą, pramoną, transportą tai sritis, kuriuose veikia stambios įmonės ir tos sritis yra gerai reglamentuotos. Bet jeigu jūs pasižiūrėsite, kas vyksta mažmeninėme sektoriume, tai ten kaip tik vyrauja nedidelės įmonės ir AGS sistema nėra taip gerai išplėtota, būtent tame antrajame sektoriuje tikriausiai todėl ten problemų susikaupė daugiausiai ir jas reikia spręsti. Toliau pasisakys irgi Europos parlamento narys, teisės komiteto pirmininkas ponas Rafaelė Baldasarė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Alternatyvi efektyvios ginčių sprendimo sistemos privalumai yra labai aiškiai matomi. Dauguma tų AGS sistemų tikrai su savimi atsinešia labai daug gero. Pavyzdžiui, e, ginčas yra išsprendžiamas žymiai greičiau. Tai yra gaunamas greitas sprendimas už labai mažą kainą. Tačiau nepaisant to, informacija apie tokias sistemas yra labai ribota, todėl reikia daryti viską, kad vartotojų dėmesys būtų atkreiptas į AGS, nes kitaip jie turės mokėti kaštus už teismo procesą. Taigi e, mes turime pasirūpinti tuo, kad alternatyvi ginčių sprendimo sistema būtų pristatyta įmonėms ir vartotojams. Ir Įmonės bei e, vartotojų teisų gynimo organizacijos čia galėtų prisidėti prie to. Yra vartotojų teisų atitinkamas tinklas, kuris galėtų būti e, kaip informacijos sklaidos priemonė. Tas tinklas netgi galėtų rinkti duomenis ir netgi galėtų veikti kaip tam tikras filtras padėtų kovoti su tam tikrais trūkumais, kliūtimis, pavyzdžiui, kalbinėmis e, problemomis. Aišku, tik veiksminga sistema e, padėtų pasiekti to, kad ginčiai būtų sprendžiami ne teismuose. Nes pagrindinis teismų trūkumas yra tai, kad byla teisme yra sprendžiama labai ilgai. Tačiau kita vertus reikia labai gerai paruoštų, gerai išsilavinusių e, tarpininkų ginčiuose. Taigi mes turime numatyti labai griežtą išsilavinimą. Ir aišku, Mm, kai yra siūloma tokia paslauga, alternatyvaus ginčių sprendimo paslauga, tai tuomet jos vartotojas turi būti informuotas apie tos paslaugos kokybę, apie išsilavinimą tų tarpininkų. Tik tai tokiu būdu m, mm, vartotojai bus linkę ieškoti tų, e, kreiptis į, į tas e, AGS sistemas. Priešingų atveju jie tada kreipiasi į teismą ir teismas e, paprastai pasidomi ir nustato, ar e, buvo bandyta taikiai išspręsti tą ginčą ar ne. Ir tai. Ir e, tokiu būdu galima ieškoti ir papildomų alternatyvių sprendimų, net ir kalbant apie kolektyvinius ieškinius ypač tose valstybėse narėse, kurios neseniai ES pradėjo diskusijas apie kolektyvinius ieškinius. Taip pat yra ir kitų klasikinių modelių, kurie yra susiję su trečiosios šalies, tai yra tarpininko įtraukimu į ginčą, kuomet ieškoma taikaus ginčio sprendimo. Ir būtent e, tie modeliai klasikiniai galėtų taip pat būti e, alternatyvos. Taip pat e, paritėtinis ginčių sprendimas galėtų būti dar viena alternatyva ir, ir tuomet ir pilietis ir įmonė daro viską, kad e, būtų pasiekta taikaus ginčio sprendimo ir abiems šalims iš to yra tam tikrų privalumų. E, įmonėms, aišku, yra patogiau spręsti alter, e, alternatyviai ginčius tai, taikiai, nes dažnai tų ginčinų atveju iškyla nemažai, o iš kitos pusės vartotojams yra privalumas tas, kad yra užtikrinamos geriau jų teisės. Ir Ir e, vartotojas, jeigu jisai vienas eitų į kovą su didelė įmonė, jis, jam būtų labai sunku, o čia tokia sistema kaip tik e, suteikia jam privalumų. Taip pat ši sistema yra susijusi su elektroninėmis ryšio priemonėmis. Mes žinome, kad kad ši sistema yra susijusi nuo vartotojo pasitikėjimo jie. Yeah. Ir jeigu pasiekiama patologinė santykių tarp prekeivio ir, ir vartotojo fazė, kuomet nebėra jokio pasitikėjimo, tai tuomet e, galima elektroniniu būdu spręsti ginčą. Tai yra, e, AGS egzistuoja ir internete, yra elektroninis e, variantas. Ir čia AGS yra siejama su kitomis sistemomis, kurias mes jau ir žinome. Taigi mes bandome susijęti viską ir didesnį teisinį saugumą, geresnę vartotojų teisų apsaugą ir kad visa tai veiktų tarp valstybinių lygmenių. Ir ši sistema, aišku, turėtų būti e, veiksni, net jeigu ji yra ir neprivaloma. Tai turėtų atsispindėti ir ES teisės aktuose. Ačiū, jūs tikrai <clears throat> daug įdomių minčių pateikėte. Norėčiau pratesti kai kurias. Pirmiausia, tai yra ginčių sprendimas ir ginčių sprendimas teisminė tvarka. Ir kiti e, kalbėjo apie sąsąją tarp AGS ir kolektyvinių ieškinių, bet yra dar vienas aspektas, būtent kokį poveikį AGS, pavyzdžiui, turėtų laiko požiūrių, terminų požiūrių galimybei kreiptis į teismą po to, kai AGS priima sprendimą. O dabar kitas mūsų pranešėjas, ponas Peter Fock Knudsen, Danijos vartotojų centrų direktorius. Jie, tie centrai finansuojami iš viešųjų <clears throat> lėšų ir jisai mums papasakos, kaip ta sistema veikia. Danijoje tikiu, kad ponas Knutsenas pasinaudos savo patirtimi ir pristatys be kita ko, kaip sprendžiami tarp valstybiniai ginčiai. Na, aišku, kadangi aš atstovauju atitinkamą organizaciją, mane tikrai domina tarp valstybiniai ginčiai, turiu pasakyti, kad mes turime sukaupę nemažos patirties, sprendžiant tokius ginčius. 2010 metais mes gavome apie 32 tūkstančius skundų dėl tarpvalstybinės priekybos ir 60 procentų iš tų skundų buvo susijęs su elektroninė priekyba. Daugelį ginčių pavyko išspręsti, pasinaudojant mūsų pačių jėgomis, tačiau dėja buvo ir tokių atvejų, kai teko kreiptis į kitos valstybės narės atitinkamas institucijas. Vėlgi pusė tokių atvejų buvo susijęs su elektroninė prekyba. Dauguma skundų, kuriuos mes gauname, išryškina pagrindinės problemas. Apie 30 procentų ginčių kyla dėl paties gaminio, dėl prekių, dėl to, kad jisai atkeliauja brokuotas. Dar vienas, vienas skundų grupė tai yra prekės pristatymo laikas. Asmuo, pavyzdžiui, sumoka už produktą banko kortelį ir paskui iš vis negauna to produkto. Taigi atrodytų, kad tokius dalykus lengvai spręsti. Taip, tokius ginčius lengvai spręsti, bet faktiškai e, jie, kainuoja, jie užtrunka gana ilgai. Dar vienas dalykas yra bilietų į renginius užsakymas elektroniniu būdu. Jūs užsisakote bilietą, užsisakote viešbutį ir tada koncertas, sakykime, yra atšaukiamas. Tada faktiškai jums kyla problemų, nes jūs patirėte išlaidas, kadangi tos išlaidos nėra gražinamos. Deja, ECC nesugebėjo įspręsti visų skundų. Maždaug 50 procentų visų atvejų mes sugebame įspręsti, nors neturime jokių teisminių galių, bet yra dar kiti tie 50 procentų, kurių negalime įspręsti dėl to, kad iš priekybininkų pusės, iš verslo pusės yra tam tikras nenoras padėti mums yra dar ir kitokio pobūdžio skundų. Faktiškai visa tai rodo, kad ypač tarp valstybinių ginčių atveju vartotojas lieka kaip tas vienas laukia karys. Dabar jeigu kalbėsime apie AGS, tai yra sričių, nors jos nedidelės, kur AG sistemos neegzistuoja, bet 95 procentai skundų yra tarp valstybinio pobūdžio ir tik 5 procentai skundų tuo atveju yra susiję su egzistuojančiomis sistemomis, bet mes labai dažnai negalime nieko padaryti, nes kai kuriuose srityse AGS sistemų tiesiog nėra. Taigi tai didžiulė spraga. Dar vienas dalykas - elektroninė prekyba. Daugiausiai skundų gauname dėl Vokietijos ir Junktinės karalystės. Mano kolegos, kurie dirba tose šalise sugebėjo tik tai 40 ginčių 2080 metais įspręsti. Bet tai yra pakankamai nedidelis procentas, jeigu pagalvosime apie bendrą uh, skundų skaičių. Patirtis rodo, kad patys vartotojai savarankiškai negali daugelio problemų išspręsti, bet to vartotojai labai nenoriai teikia skundus ir ieško teisybės tais atvejais, kai ginčias tarp valstybinio pobūdžio. Todėl aš manau, pirmiausiai reikėtų tarti su vartotojais ir juos informuoti. Kitas dalykas - elektroninė priekyba. Tai labai svarbis rytis. Aš manau, jau jeigu yra perkama elektroniniu būdu, tai gal ir ginčius reikėtų spręsti elektroniniu būdu. Visokiu atveju toks būdas turėtų būti numatytas. Dar vienas dalykas - tai kalba, nes reikėtų suteikti galimybę pasirinkti kalbą, užpildyti tam tikras anketas. Taigi variantų yra ne vienas, reikia juos apsvarsyti, pasižiūrėti, kokios sistemos veikia dabar, prieš kuriant vieną bendrą sistemą. Nes reikės ir kalbos, ir, ir anketavimo, ir skundo formos klausimus spręsti galiausiai reikės tartis ir su valstybinėmis ir a, privačiomis institucijomis. Netgi jeigu būtų AGS sistema, kuri padėtų spręsti tarp valstybinio skundus, tai jos privalumas būtų tas, kad vartotojai faktiškai turėtų galimybę ne tik pateikti skundą, bet ir tikėtis, kad tas skundas bus išnagrinėtas. Šiandieną tai beveik neįmanoma. Iki 50 procentų vartotojų šiandieną, kurie perka internetu prekes, pasakė apklausos, metu, kad jie neturi net galimybės kur nors kreiptis, jeigu kas nors atsitinka ne taip. Kai tuo tarpu, pavyzdžiui, tie, kurie prekinasi parduotuvėse, gali grįžti į parduotuvę ir ten spręsti savo problemas. Taigi tokia šiandiena situacija. Gal jeigu vartotojai turėtų AGS sistemą, kuri leistų spręsti problemas e, dėl elektroninių sandorių, būtų kitaip. Tarp, tarp valstybiniai skundai, aš manau, yra labai svarbi sritis, nes būtent elektroninės prekybos atveju tarp valstybiniai sandoriai ir yra patys svarbiausi, kuriant pasitikėjimą tokia tarp valstybinė prekybos sistema. Neturint, dar vienas dalykas tai yra priimtų taisyklių ir sprendimų privalomumas. Norėčiau pastebėti, kad tos privalomumas turėtų būti, bet reikia galvoti, kaip užtikrinti, kad AGS sistemoje dalyvaus ir prekybininkai. Toks gal jų dalyvavimas turėtų būti vis tik tai privalomas. Nes jeigu viskas paliekama savieigai, tai tada jokios problemos neįsisprendžia. Aš šešeris metus jau dirbu šioje srityje ir galiu pasakyti, kad savanoriškas dalyvavimas AGS procedūroje neužtikrina tinkamos kokybės, nes savanoriškumas šiuo atveju prilyksta nuliniai veiklai. Todėl, manau, turėtų prekybininkai privalomą tvarką dalyvauti AGS sistemoje. Tai padėtų spręsti tarp valstybinių sandorių problemas. Ypač uh, privalu būtų dalyvauti AGS sistemoje tokiems prekybininkas, kurių didesnė dalis sandorių yra tarp valstybinio pobūdžio. Ačiū. Manau, kad tikrai įsiminsime daug jūsų minčių, nes e, jos buvo labai svarbios. Mums labai pasisekė su prelegentais, jie turi daug ką mums papasakoti, todėl dažnai ir viršė skirtas penkias minutės. O dabar suteiksiu žodį Jürgen Kreutzmann, kuris yra paskutinis iš kalbėtų Europos parlamento narys, jis yra IMKO. Uh, narys ir pono Gerero de Kampas pranešimo šešėlinis pranešėjas buvo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieninis renginys rodo, kad mes galime tikrai labai daug sužinoti ir mūsų iniciatyva e, mano frakcijos Rimko e, komiteto iniciatyva buvo buvo užsakyta studija dėl AGS sistemų, tačiau dėja dar jos nepavyko baigti iki šio renginio ir aš jau labai nekantriai laukiu tos studijos ir tikiuosi, kad e, šią studiją pasirems ir komisija rengdama AGS sistem, sistemos teisės aktus ir taip pat, kad jie tą studiją pasinaudos ir vartotojai pagrindinė mūsų šio renginio tema yra, kaip mes galėtume vystyti tas sistemas. Ir e, dauguma prelegentų kaip tokį kritinį aspektą pasakė, kad e, vartotojai nežino, kur yra tos e, ginčių sprendimo institucijos. Todėl mano pasiūlymas būtų e, internete įdėti nuorodas e, apie tai, kad yra. E, alternatyvios ginčių sprendimo atitinkamos įstaigos, į kurias galima kreipti savo gimtają kalbą ir kad tenai būtų nurodytas e, tų įstaigų adresas ir telefono numeris, kad vartotojas žinotų, į ką jis galėtų kreipti savo gimtają kalbą, savo gimtoje šalyje, jeigu jam iškilo kažkokia problema. Ir jeigu, pavyzdžiui, ir ar, kad jis galėtų perkelti ginčą į savo gimtają šalį, pavyzdžiui, iš Vokietijos į Italiją. Ir tikrai įdomu yra tai, kad Europoje veikia labai daug ginčių sprendimo institucijų ir jos veikia sėkmingai, taigi mes galime pasinaudoti tą gerąją patirtimi šioje srityje ir e, ieškoti galimybių, kaip jos galėtų bendradarbiauti. Toliau kitas esminis dalykas yra greitumas. E, e kuomet reikia laukti 2,5 metų, kad būtų išspręstas ginčas, tai aišku, vartotojui tai nepatinka. E, Taip pat reikia sutartise e, kalbėti sutartise ar, ar kažkokiuose dokumentuose minėti e, konkrečius būdus, kaip vartotojui e, būtų galima padėti, į ką jis galėtų kreiptis. Kiek aš supratau, Italijoje šita AGS sistema jau puikiai veikia. E, kita vertus, ta sistema neturėtų reikšti dėlių kaštų vartotojams, nes jeigu jis žinos, e, kad e, vietoj to, kad teikčiau ieškinį teismui, kurį galbūt pralaimėsiu ir kuris man daug kainuos, jisai galbūt tikrai kreipsis į tokias taikės ginčių sprendimo įstaigas, kad būtų kad, kad galėtų išspręsti ginčą greičiau ir pigiau. Taigi tokios pagrindinės mintis, kurios man kilo išklausus šios šiandieninės diskusijos kalbėtojų, nes manau mes turime daryti viską, kad AGS sistemomis būtų naudojamas veiksmingai ir tuo turėtų būti suinteresuoti ir įmonės E, mes juk turime mažų ir vidutinių įmonių, mes turime paska, norime juk paskatinti tas MVI savo paslaugas e, teikti tarp valstybinių lygių ir jeigu e, yra pristatoma kažkokia brokuota prekė, tai, tai tuomet tikriausiai yra lengviau ginčio tokiu atveju spręsti per AGS sistemas. Todėl uh, E, aš manau, kad būtent AGS sistemos yra labai geras būdas e, skatinti tiek gamintojų ir preky, prekybininkų tiek vartotojų pasitikėjimą. Ir aš manau, kad mes ir toliau turime eiti e, šiuo keliu, kuriuo jau pradėjome eiti. Ir turime iš tiesų informuoti vartotojus, kad, e, nes kuo jie labiau žinos, kad jie ras e, kažkokį kontaktinį asmenį, kuris nusimano šioje srityje ir padės jiems, tai, tu, tai jie tuo aktyviau naudosis šią priemonę. Ačiū. Yes, um... Ačiū taip Tikrai pritariu jūsų mintims dėl mm, pasitikėjimo klausimo. Dėl to jausmo, kad jeigu kažkas e, yra blogai, kad būtų galima tai ištaisyti kažkokiam priemonėm. Labai svarbu, ypač kai, tarkim, yra perkama kažkas tai per sieną kitoje valstybėje ar internetu ir vartotojų e, rinkos rezultatų lentelė yra aiškiai pasakyta, uh, kad priekyba, mm, vietinė priekyba auga, auga priekyba per sieną. Tai, tai yra gerai, tačiau jeigu viskas vyksta gerai, tai vartotojai yra tuo patenkinti ir tada jie drąsiai ir toliau perka. Taigi tas pasitikėjimo stiprinimas yra labai svarbus. Manau, kad alternatyvių ginčio sprendimų variantų plėtimas yra labai svarbus. Ir čia tikslas yra ne vien tik tai, kiek žmonių pasinaudos e, tuo, tą alternatyvą, bet e, reikia galvoti apie tai, kad ginčių sprendimas būtų paprastas, greitas ir nebrangus. Ir būtent tai mes ir stengiamės uh, Um, pasiūlyti. Prieinamumo ta mintis yra labai svarbi, kai eina kalba apie uh, visas paslaugas po pardavimo momento. Ir įmonės turėtų paremti visą tą grandinę, kad uh, realiai geriau būtų galima išsiaiškinti, kad įmonė geriau žinotų, kokie yra vartotojų nusiskundimai, kokie yra defektai, ką reikėtų taisyti. Tai tos grandinės galutinė grandis irgi yra labai svarbi. Mes galvojame, kad iki 0,4 procento ES BVP yra skiriama ne ten, kur reiktų. Vartotojai patiria tos nuostolius ir tai yra neištaisoma. Taigi tos įmonės, kuris, kurios teikia geras paslaugas, negali pasinaudoti tais pranašumais, kuriais turėtų turėti galimybę pasinaudoti, kadangi tie, kas sukelia tas nuostolius, už tai net lygina. Todėl tai yra labai svarbu būtent galvoti ir apie vartotojus, ir apie tą kitą pusę. Dabar um, Peter Morken suteiksiu žodį. Jis yra direktorius to, ko aš niekaip negaliu ištarti, tai yra um, Olandijos skaitinė organizacija, kuri yra labai efektyvi, kaip mes jau girdėjome bendrai, Olandų ginčių, alternatyvių ginčių sprendimo sistema labai veiksmingai e, dirba, taigi mes su dideliu sudomėjimu laukime jūsų pasisakymo. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? Yeah. I was, I was going to just add that my friend... Aš tik norėjau pridėti pridurti, kad kolegė Rija Omenroiten yra šios grupės pirmininkė, taip? Taigi mes labai džiaugiamės, kad galime jūs irgi pristatyti. Atsip, atsiprašom, kad mes nemokam ištarti to pavadinimo, taigi Šilin komisija. Na, dažnai ir mano pavardė, o mineroitin netaip mm, ištariama, tai tas pats ir su e, šia e, struktūra, degešėlink misijai, tai, bet struktūra yra nuostabi. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik eh, spreek in het Nederlands. Ehm, ik wil u kort eh, onze organisatie laten zien. En dat betekent dat ik eerst kort laat zien hoe onze. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pristatyti trumpai mūsų organizaciją, tai yra skėtinė organizacija. Taip pat e, pristatysiu ir elektroninę e, skundų teikimo sistemą. Na ir vėliau, aišku, pristatysiu išvadas. Visų pirma, apie, mū, apie pačią mūsų organizaciją, apie skėtinę organizaciją. Mes e, mūsų organizacijoje veikia 50 sektorinių įstaigų. Visų pirma, e, tai yra vartotojų teisų organizacijos, nes jos siekia, kad kiek įmanoma greičiau būtų sprendžiami ginčiai. Toliau kitas e, ramstis, jeigu taip galima pasakyti, yra ekonomika ir Trečioji, trečiasis ramstis būtų valstybinės įstaigos. Mūsų sistema remiasi savireguliacijos principu ir verslo atstovai nėra įpareigoti dalyvauti šioje sistemoje, jie tą daro savanoriškai. Tarp 1970 ir 2010 metų E, išaugo labai įvairių tų organizacijų skaičius ir tai reiškia, kad e, AGS sistema plinta. Toliau kitam, kitoje skaidrėje jūs matote visas 50 įstaigų ar organizacijų, e, sektorinių organizacijų, kurios rūpinasi alternatyviais ginčių sprendimais. Čia galbūt pernelik smulkiai yra parašyta, jums bus sunku perskaityti, bet iš tiesų čia šitos 50 organizacijų apima beveik visus ūkio sektorius, ypač tuos, kur yra tiesioginis ryšys su vartotojais. Toliau yra keletas sektorių, kurių jų, jūs tikriausiai negalite perskai, perskaityti patys, bet e, tai yra su internetinėmis paslaugomis susiję organizacijos. Čia aš paryškinau e, transporto sektoriaus organizacijas, jos vaidina taip pat svarbu vaidmenį, nes būtent transporto e, sektoriuje ypatinga vaidmenį vaidina alternatyvi ginčių sprendimo sistema aviacijoje. Ji buvo Niderlanduose įsteigta prieš kelis metus, taigi e, keleiviai oro linijų keleiviai galėtų, gali kreiptis čia su savo e, ginčiais ir jiems yra padedama remiantis ES teisės aktais. Taip pat yra organizacijos susijusios su sveikatos apsauga ir slauga. Taigi, kaip dirba tokia e, ginčių sprendimo organizacija ar įstaiga, yra trys nepriklausomi nariai. Taigi, e, ta organizacija yra visiškai nepriklausoma, mes čia remiamės Švedijos modeliu ir e, vartotojas gali pats pasirinkti, ar jis kreipsis į teismą, ar kreipsis į tokią alternatyvaus ginčių sprendimo organizaciją. Ir e, jeigu jis keičia, kreipiasi į tą AGS organizaciją, tai tuomet jo sprendimas yra privalomas ir vartotojui, ir tai įmoniai, su kuria jis sprendžia ginčą. Ir tai yra reguliuojama pagal 1998 metų ES e direktyvą. E, taigi pagal tą direktyvą yra reglamentuojama visa procedūra. E, vartotojas savo skundas gali teikti mums elektroniniu būdu ir internetu jis gali steb, internete jis gali stebėti, kas vyksta su jo pateiktų skundu. Yra įmonių registras, yra E, sprendimų, visų priimtų sprendimų registras, visą tai galima matyti internete ir e, visi sprendimai, kurie yra priimami, e, jie, jie yra privalomi verslo atstovams ir, reiškia, tokiu būdu vartotojams tarsi yra užtikrintas kokybės ciklas jų skundai gerina jų pačių situaciją. Čia matote keletą skaičių, e, mes iki 11 tūkstančių skundų išnagrinėjame per metus. E, matote, kad 241 tūkstantį kartų buvo e, kreiptas į mūsų interneto puslapį, per 3-3,5 mėnesio yra išsprendžiamas ginčas ir per, keturis, per keturias savaitės yra parengiamas raštiškas atsakymas. Kas moka už visą tai? E, yra mokamas metinis mokestis ir e, verslo atstovai moka tuos kaštus, kurie susiję su administraciniu ginčių tvarkymu. Taigi, kuo yra mažiau ginčių, tuo mažiau e, ve, verslo atstovai moka, o pats vartotojas moka nuo 25 iki 125 eurų ir e, jis, aišku, nesusiduria su ta rizika, e, su kuriai susiduria kreidamas į teismą, kad jeigu jis pralaimės bylą, turės mokėti visus teismo kaštus. Taigi, manau, kad mūsų organizacija e, užtikrina gerą kokybę, patikimą procesą ir ginčiai sprendžiami greitai ir pigiai ir manau, tokiu būdu mes čia pasidaliname savo gerąją patirtimi ir ją remia ir valstybė, ir verslo atstovai. Ačiū. Ačiū, labai įdomu buvo klausytis. Nesu tikra, ar jūsų modelį būtų galima išplėsti po visą ES, bet e, patirtis tikrai labai gera ir įdomi. Na ir dabar paskutinis kalbėtojas mūsų šioje dalyje, o po to jau bus bendros diskusijos. Ir tai būtų e, Pegedolys, vadovaujantis vartotojų grupiai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete, tai yra dar viena ES institucija. Uh, Jo komitetas patvirtino nuomonę dėl bendros rinkos akto šį rytą ir ten taip pat kalbama apie AGS. Jis pristatys šio komiteto požiūrio tašką. Merci bien, madame, euh, les cinq minutes que nous sont Ačiū pirmininkė per penkias minutės, kurias man skirite. Aišku, aš negalėsiu tinkamai pristatyti e, visos šios iniciatyvos, tačiau, kadangi esu paskutinis kalbėtojas e, šioje grupėje, aš galėsiu išvengti tų dalykų, kas jau buvo pasakyta ir telegrafiškai pakalbėti. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Harborui už kvietimą. Jis paprašė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę šio klausimu mūsų nuomonė, mūsų komiteto nuomonė nebuvo pateikta um, per konsultacijas, taigi aš išsakysiu grinai asmenišką nuomonę šiais klausimais. Bet vakar, man atrodo, buvo priimta nuomonė dėl bendros rinkos akto mūsų komiteto ir būtent čia yra kalbama apie šį klausimą kaip esminį elementą. Um, bendro, bendros rinkos kūrime, užtikrinant vartotojų gerą situaciją. Reikia galvoti visų pirma apie teisėkūrinius aspektus ir 2011 metų mm, programoje komisija numato būtent galvoti ir apie neteisminius ginčio sprendimų būdus ir, ir mes labai sveikiname tokius ketinimus. E, ši nuomonė, kurio buvo minėta, būtent tą kryptimi ir orientuota taip pat. Uh, čia skaidrė turėjo pasirodyti tik tai mano pasisakymo pabaigoje, gaila, kad ją jau dabar matote, bet uh, svarbu šiose diskusijose atkreipti dėmesį į abi konsultacijas kartu, kadangi iš tikrųjų jos papildo vienas kita, vien, viena kitą ir taip pat labai svarbu nepamiršti ir 2002 metų balandžio komisijos žaliosios knygos bei ministrų komiteto Europos tarybos e, nuomonė to klausimu. Taip pat reikia turėti omenyje ir teisingumo teismo sprendimus šią srityje nepamirštant ir e, žmogaus teisų teismo sprendimo, ypač Filips byloje, kas yra labai svarbu, kalbant apie alternatyves e, ginčių sprendimo sistemas. Mm, aš e, kolegas čia kalbėsius pavadinčiau netgi muškėtininkais, nes iš tikrųjų, kai eina kalba apie bendros rinkos aktą, reikia aiškiai pasakyti, kad na, arbitražo klausimai dabar sprendžiami ad hoc pagrindų labai dažnai, jeigu žiūrime į vairias teisinės sistemas. Tačiau labai svarbu visų pirma kalbėti, kad ginčių sprendimas tai nėra teisingumo įvykdymas. Tik tai teismai turi e, kompetenciją užtikrinti teisingumą, kai eina kalba apie kažkokią tai ginčą ar bylą. Alternatyvios ginčių sprendimo sistemos tarnauja tam, kad būtų išspręsti tam tikri komerciniai ginčiai. Uh, Ir čia reikalingos adekvačios tinkamos priemonės ginčiams spręsti e, įvairiais alternatyviais būdais. Taigi AGS nėra teismų pakaitalas, tai jau buvo pasakyta. AGS gali būti e, naudinga papildanti priemonė sprendžiant ginčius. Ir todėl komisija labai aiškiai pasakė ir dėl kolektyvinių ieškinių tą patį. Uh, Čia AGS leidžia užtikrinti lankstumą, efektyvumą, rinkos visus poreikius tenkinti, būti arti vartotojų ir taip toliau. Aš pasisakau už konfidencialumą taip pat, nes tai labai svarbi priemonė, kai eina kalba apie alternatyvų ginčių sprendimą. Uh, procedūras reikia remti atitinkamomis sąlygomis. Visų pirma, savanoriškas dalyvavimas, nepriklausomumas, šalių lygumas, tinkamas tarpininkaujančių organizacijų apmokymas sprendimų galiojimas, kaštų, išlaidų apibrėžimas ir paskirstimas, terminai Vengrijos ministras e, pirmai pasakė, ir aš tikrai pritariu tai minčiai, kad visų pirma valstybės narės pačios turi nuspręsti, kokia AGS sistema joms yra tinkamiausia. Čia, aišku, yra įvairių kelių, kuriais galima būtų žengti, kaip sako prancūzai. Čia dabar galvokim apie bendrijos lygmenį, ar čia būtų kažką naudingai galima padaryti. Aš sakyčiau taip, bet visų pirma, uh, jau yra kažkas padaryta ir reikia turėti omenyje subsidiarumo ir proporcingumo principus, į kuriuos visų pirma reikia atkreipti dėmesį, kai eina kalba apie bet kokius veiksmus bendrijos lygmenių šioje srityje. Visų pirma, reikia užtikrinti patikimumą reputaciją AGS sistemų, kurios veikia valstybėse narėse. Reikia galbūt galvoti apie sertifikavimą, kad AGS sistemos atitiktų iš anksto nustatytiems parametrams, kriterijams. Tai būtų visų pirma nepriklausomumas, nešališkumas. Mes jau girdėjome, kad reiktų skirti tuos du dalykus, na, man būtų vis tik tai sunku skirti nešališkumo nuo nepriklausomumo. Toliau skaidrumas, interesų konflikto nebuvimas, šalių lygybė. Čia mes galėtume, aišku, apie tai kalbėti plačiau, bet, na, ir taip pat, aišku, um, pasirinkimo laisvė, atstovavimo um, pasirinkimai. 98-99-2001 metų sprendimus galėčiau paminėti, kuriuos reiktų tiesiog įgyvendinti. Taigi pagrindiniai principai, pagrindinės taisyklės šios procedūros yra labai svarbios, labai svarbu yra visas apmokymas ir švietimas ir visos sutarčių ir iki sutarčių sudarimo visos nuostatos, visos sąlygos, šalių dalyvavimas 2006 metų komisijos e, visas gairės, reikėtų jų nepamiršti ši, ir, ir, ir e, Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas rengė ir nuomonę taip pat dėl paskutinio dokumento. Iš tikrųjų, šis, e, čia šioje srityje labai svarbus yra atitinkami tarpininkavimo tinklai. Aš manau, kad pabaigai gal būtų tinkamas ir toks lengvesnio pobūdžio, linksmesnis vaizdelis, e, kaip, kaip sakoma. Ar galvojate, kad jau per vėlų būtų kreiptis į tarpininkus mūsų ginčių išspręsti? Štai, gal iš tikrųjų kartais jau ir per vėlų. Uh, Kągi, ačiū. Mes išklausėme visus pranešėjus, o dabar suteiksime galimybę diskusijai galėsite užduoti klausimus ir tikrai užuot darę kažkokį dabar apibendrinimą, tikiuosi, kad jūs pasisakysite dėl ateities perspektyvų, ko reikėtų ateityje ir tai taptų neblogų penų rengiant būsimąjį teisės aktą. Taigi, kaip rodo tokia tvarka, jūs ir pasisakysite. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane. Pirmiausiai Tikrai sveikinu komisijos ir parlamento iniciatyvą organizuojant šį posėdį, šį klausimą. klausimą. Panašu, kad yra keletas labai svarbių dalykų. Pirmiausia, visi sutarėme, kad labai svarbus dalykas yra informuotumas. Todėl aš manau, kad reikėtų galvoti, pavyzdžiui, apie vyriausybinių sistemų ir kitų AGS sistemų registrą ir tokia informacija galėtų būti viešai skelbiama. Taip pat manau, kad būtų neblogai nustatyti griežtą taisyklę, pagal kurią prieš vartotojui kreipiantis į pateikiant skundą ar kreipiantis į teismą, teisininkai turėtų patarti jiems bandyti ginčą spręsti AGS sistemos pagalba. Dar Kitas klausimas, apie kurį kalbėjo daugas, tai patikimumas. Tam, kad sistema būtų patikima, beveik, kad absoliučiai būtina nustatyti jų veikimo kriterijus. Niderlandų atstovas pasakojo, kaip veikia ta sistema Niderlanduose ir Jungtinėje karalystėje yra tokios sistemos. Tikiu, kad yra ir kitos, e, kitų šalių sistemos. Ir manau, kad šiuo atveju jos galėtų būti sertifikuojamos. Tai tikrai padidintų jų patikimumą. Dar vienas dalykas - AGS e, savanoriškum, jungimosis EAG savanoriškumo principas turėtų būti išlaikytas. Negalima diktato pagalba pasiekti gerų rezultatų ir manau, kad tai itin svarbu. Taigi savanoriškumo principas, jeigu mes jau galvojame apie bendrą teisės aktą ar kažkokiu prievaliu nustatymą, šio momento nereikėtų pamiršti. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad žmonės turėtų galvoti apie teismą ne tik kaip apie bilinėjimosi formą, bet kaip ir AGS funkcionavimą skatinantį veiksnį. Labai dažnai kažkodėl galvojama, kad teismas geriau išspręs ginčą, negu kad, sakysime, kokia nors savanoriška sistema. Ir norėčiau šiuo atveju priminti Niderlandų patirtį. Niderlanduose teismas atlieka savotišką priežiūros funkciją, užtikrina, kad Pirmiausia, yra bandoma išspręsti ginčą neteisminėmis priemonėmis ir aišku, jeigu to pageidauja ginčio šalis, jos gali uh, gauti ir teismo atitinkamą AG sistemos priimto patvirtinimo užtikrinimą. Taigi, manau, šie elementai yra patys svarbiausi. Ačiū. Na, kaip Malkomas teisingai pastebėjo, uh, Reikia priminti iš karto visiems, kad e, kalbėtumėte kaip galima trumpiau, neviršytumėte dviejų minučių limito, nes laiko mes turime netiek jau daug, o pasisakančių o norinčių pasisakyti yra. Ir taip pat prašyčiau jūsų prisistatyti. Ačiū, aš esu Žyva Drolnova, atvykau iš Slovenijos, esu teisininkė ir taip pat e, Liublianos apygardos teismo tarpininkė, kuri be kita ko dar dirbu ir vartotojų asociacijoje. Ir tam, kad galėčiau tiksliau pasisakyti, norėčiau pereiti prie slovenų kalbos. Labai trumpai, ponė pirmininkė, pasakysiu, kad AGS sistema turėtų būti sąžininga vartotojų atžvilgių, nes tik tokiu atveju ją bus pasitikima. Be to, tai reiškia, kad vartotojų asociacijos tokiu atveju galėtų garantuoti, jog sistema veiks tinkamai. Sistemos patikimumas reiškia, kad AGS sistemos priimami sprendimai turi būti nešališki ir beje kompetitingi, jie turi remtis kompetenciją. O tarpininkai turi gerai būti susipažinę su kiekvieno ginčio ypatybėmis. Taigi, kai mes kalbame apie G sistemą, nereikia galvoti, kad vis, visa ko centru tampa tarpininkai. Ginčiai yra labai skirtingi. Ir a, ginčių sprendimas tarp vartotojo ir verslo a, tarpininkai veikia vienaip, negu kad tais atvejais, kada ginčas vyksta, vyksta tarp dviejų verslo subjektų. Ir į tą ypatybę būtina atsižvelgti, rengiant, formuojant bendrus AGS sistemos funkcionavimo principus. Dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie konfidencialumą. Tai turi būti tarpininkavimo proceso pagrindų pagrindas. Bet ne visada tai yra labai naudinga vartotojams. Ir čia reiktų elgtis apdairiai. Kai kyla ginčas su vartotojais, dažnai su reikalu yra susijusios ne viena, o kelios pusės. Nes atrodytų, kad yra tarsi vartotojas iš vienos pusės, o įmonė iš kitos pusės. Bet būna ir sudėtingesnių nesažiningos praktikos atveju. Todėl sprendimų prieimimo proceso skaidrumas ir viešumas turėtų būti užtikrintas. Be kita ko, šį klausimą reikėtų susijęti su metinėmis ataskaitomis, kurios turėtų būti teikiamos apie nagrinėtus per metus ginčius ir dėl jų priimtus sprendimus. Nes nebejotinai viešinimas tokių ataskaitų duotų naudos uh, kitiems vartotojams ir padėtų riboti nesažiningą verslo praktiką. Be to, tai skatintų rinkoje ir sąžiningą konkurenciją. Nereikia pamiršti, kad sprendimai paprastai ir ginčiai kyla dėl pažeidimų. Ir tikrai šį aspektą turėtume atminti. I think 79. Ačiū dabar 79 vieta. Um, like to... Prekybos rūmų atstovas. Daroma prielaida, kad AGS sistema yra pigi, tačiau tai supaprast, benelik supaprastintas teiginys. Tikrai a, AGS sistema nėra pigi ir, pavyzdžiui, turiu patirties iš AGS internetinės sistemos. Jeigu norime tikrai kokybiško ginčių sprendimo proceso, reikia uh, neutralios struktūros, reikia sekretoriato, reikia viso biudžeto samoningumui, švietimui visuomenės, valdy, valdymo visų struktūrų reikia. Ir dažnai tų išlaidų neįmanoma atsiimti iš šalių, jeigu, tarkim, ginčio suma nedidelė. Ypač jeigu ginčas per sieną, tai tos išlaidos būna pakankamai didelės. Toliau kalbant apie ryšį tarp um, AGS sistemų kokybės ir išlaidų, man būtų įdomu, pa, kad būtų panalizuotas šis aspektas, ar yra kokios platesnės informacijos. Ir kaip, ką pavyzdžiui daryti um, dėl AGS sistemos finansavimo, kuomet sprendžiami tik tai nedidelės, apim, nedidelės apimties, nedidelės sumos ginčiai. Uh, jeigu, tarkim, viešasis sektorius finansuoja, kokia čia būtų situacija, man būtų įdomu taip pat, ar yra, tarkim, ir privataus sektoriaus finansuojamų AGS e, subjektų, struktūrų, tarkim, kaip būtų su interesų konfliktais tokiu atveju, jeigu yra privatus finansavimas. Sugrįšiu čia prie salės vidurio dar vėliau, o dabar jums žodis prašom. Kristofa Hundžis iš Oksfordo universiteto, taip pat dirbo ir Erasmus programoje. Norėčiau tris klausimus iškelti, pasiremdamas mūsų atliekamais tyrimais. Visų pirma, dėl um, metodų, dėl technikos. Nors visos AGS sistemų struktūros yra labai skirtingos valstybėse narėse, vis tik tai darbo metodai arbitražo atveju yra labai panašus. Ir čia, jeigu žiūrėtumėm į geriausius pavyzdžius, tai dažniausiai viskas yra sustatoma tam tikrą eilę, tarsi e, eiliškumas tam tikras. Uh, yra iš pradžių tam tikras ginčio sprendimo būdas, kai tarpininkauja kažkoks ekspertas, paskui e, yra jau AGS sistema, kai yra visiškai nešališka struktūra, o paskui yra, tarkim, jau kreipimasis į teismą. E. Dabar dar du dalykai. Dėl to, kad mažai yra matomumo, mažai yra naudojama ta sistema, mažai sistema apima sektorių. Čia aš manau, daug ką būtų galima du dalykus padaryti, pakeičiant situaciją į daug geresnę. Vienas dalykas, jeigu būtų, būtų galima padaryti tokią skėtinę struktūrą, kuri apimtų visus, visas veikiančias organizacijas. Pavyzdžiui, Olandų pavyzdys yra labai geras. Tuomet ir um, verslas, ir vartotojas aiškiai žinotų, kad yra tokia ginčių sprendimo valdyba. Mm, galima, aišku, paskui tą sistemą sudėti ir skirtingų sektorių struktūras, organizacijas, um, žinant, kokie, kokio, kokiam sektoriu kokie ombudsmenai dirba ir taip ar panašiai ir panašiai. Tokiu būdu būtų galima to, tarsi platesnę tokią struktūrą, tokius rėmus suformuoti, kurie užtikrintų kokybę. Antras dalykas, mm, dėl teismų, čia jeigu kažkas kas būtų numatyta teisės aktuose, kas garantuotų kokybę, grįžtamą ryšį verslui, tai reikštų, kad yra ne vien tik tai ginčas įsprendžiamas, bet kad e, realiai yra apimami visi skundai tarsi į bendrą paketą, į bendrą sistemą ir ta grįžtamoji informacija gali grįžti ir, ir, ir įmonėms, ir taip pat teisės aktų rengėjams. Uh, Tai skatintų ne vien tik tai AGS sistemų veikimą ir plėtimasi, bet taip pat ir bendrai vis, visos teisinės sistemos raidą tai taip pat skatintų. Ačiū. Esu Antefeteka ir esu tarptautinės asociacijos veikiančios draudimo srityje generalinė sekretorė. Noriu pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, turėtume nepamiršti, kad vykusios konsultacijos vyko labai plačiai ir buvo aptariami, aptariamos įvairios sistemos, metodai. Ir netgi kai metodai yra labai panašus, ginčių sprendimo būdai gali būti labai skirtingi. Todėl norėčiau tiesiog komisijai priminti, kad reikėtų dirbant vadovautis labai konkrečiomis apibrištimis, kad žinotume, apie ką mes kalbame. Dar vienas dalykas, kad sistemų iš ankstinės sąlygos joms reikalingos labai skirtingos yra. Pavyzdžiui, mes kalbame vienu atveju apie konfidencialumą, kitų atveju apie sprendimų viešą skelbimą. Tarpininkavimo atveju, pavyzdžiui, konfidencialumas turi būti užtikrintas. Tai yra itin svarbu, nes kitaip niekada nebus įmanoma pasiekti tinkamo tarpininkavimo rezultato. Na, kadangi jau kalbame apie tai, ką reikėtų veikti ateityje, norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtina užtikrinti teisinės apsaugos draudimą. Daugeliu, daugelyje šalių dar tik prasideda šitas procesas, dar tik pradedama galvoti apie tarpininkavimo funkciją. Tačiau reikia pagalvoti, kaip draudimo srityje tai veiktų turiu galvoje ginčiai tarp vartotojų ir draudikų. Ir yra keletas pastabų. Pirmiausia, aš manau, draudimo sektoriui būtų naudinga žinoti, kokios egzistuoja AGS sistemos, nes draudimo atveju jau, kada sudaroma draudimo sutartis, vartotojai būtų iš karto informuojami apie galimus ginčių sprendimo būdus. Toliau išlaidos. Nepriklausomai nuo geografinės apriepties reikėtų galvoti apie išlaidų suvienodinimą. Dar vienas dalykas tai įmokos, kurios yra kurios moka apdraustieji. Tos įmokos turėtų apriepti ir um, ginčių sprendimo išlaidas. Tad tada supaprastėtų visas pats reikalas kilus ginčiui. Ačiū. Na, gal dar du žmonės turės galimybės pasisakyti, nes labai daug kas nori pasisakyti, bet laiko mes netiek daug turime ir turime palikti laiko pranešėjams atsakyti iškeltus klausimus. Taigi, du, kla... Taigi keturi gali dar pasisakyti ir kiekvienam suteiksiu po minutę. Ačiū. Trys trumpos pastabos iš mano pusės, jos gana praktinio pobūdžio. Visiškai pritariu Kriso nuomoniai, kad AGS iš tiesų turėtų sumažinti kolektyvinių ieškinių poreikį, nes tokiu atveju būtų galima imtis tos pirminės teisės gynimo priemonės. Kitas dalykas, tarp valstybinių ginčių atveju būtų gera pagalvoti apie kažkokią vieną langelio sistemą, tada vartotojai žinotų, kur galima kreiptis. Trečia, vartotojai ir verslas. Buvo kalbėta, kad reikalinga, jog abi pusės pasitikėtų AGS sistema, bet tada reikia galvoti apie standartus ir tarpusavio pripažinimą. Nes ypač tarp valstybinių ginčių metu, tai yra labai svarbu, vartotojas visada pirmiausia kreipsis į savo šalies instituciją. Ir galiausiai, kal kalbame apie teisinį kontekstą, nereikia pamiršti ir apie vartotojų e, teisės teisinių požiūrių. Ačiū. Uh, my name is Yolanda Gilsa. I'm the director of ECC Sweden. And... Esu ECC Švedijos direktorė ir norėčiau tiesiog pateikti keletą pavyzdžių, kada sistema veikia naudingai abiems pusėms, pavyzdžiui, automobilių pramonės įmonės. Jos privalo vykdyti AGS priimtą sistemą ir netgi įgyja tam tikrą konkurencinį pranašumą, nes tokiu būdu um, yra stiprinamas tarpusavio pasitikėjimas santykiuose tarp vartotojų ir įmonės. Ir aš manau, tokios abipusiai naudingos um, situacijos įmanoma pasiekti. Ačiū. Dar prašom. Jūs ir po to dar vienas. Uh, uh, Belgijos vartotojų pirkėjų organizacijos Testašat atstovas. Yra daug nenuoseklumo šioje sistemoje, daug mm, tokių dalykų, kurias reikėtų akcentuoti, tai yra skaidrumas, konfidencialumas, yra prieštara tarp e, lygybės e, šalių e, ir, ir išlaidų. Reikia panaikinti tuos nenuseklumus, tuos skirtumus ir reikia tas dvi rekomendacijas apjungti, parengti nuseklų tekstą. Antras dalykas, manau, kad būtų mm, naudinga pasinaudoti uh, ES teisinėmis nuostatomis dėl smulkių nusikaltimų. Atsiprašau, smulkių ieškinių. Čia būtų labai svarbus pirminis tas e, etapas. Advokato nėra, tai šalis neturi čia um, pristatyti savo teisinių argumentų, čia teisėjas tą sprendžia to, to, tokiame e, etape. Reikėtų būtent pagalvoti taip pat ir apie tos minėtus šablonus ar tam tikras matrisas, pagal kurias būtų galima priimti, e, formuoti arbitražo ar AKS struktūras, organizacijas. Uh, reikia taip pat galvoti ne vien tik tai apie AGS bendrą egzistavimą, bet ir apie rezultatus, kurių yra pasiekiama e, šią sistemą, kad vartotojai žinotų, kokio rezultato jie gali tikėtis iš, pavyzdžiui, arbitražo. Labai svarbu pateikti e, informaciją ir apie kitus teisės gynimo e, būdus pateikti nuorodas į kitas AGS sistemas, Vėlgi viena pastaba dėl skaidrumo. Aš manau, kad Svarbu galvoti apie prevencinės priemonės. Tokia sistema būtų irgi labai naudinga. Ji leistų numatyti tam tikras minimales sąlygas, kurias reikėtų įtraukti į įvairias paslaugų ar, ar prekių sutartis, kad būtent būtų užbėgta už akių um, ginčiams, probleminėms situacijoms. Čia yra tikrai kitų šalių patirties labai naudingo šioje srityje, būtent užkestant kelią ginčiams. Last. Ačiū. Ir dar paskutinis uh, komentaras. Atsiprašau, daugiau nebeturime laiko kitiems. Fernandas Teandra. Fernandas Elderosa. tarptautinės teisės profesorius. Aš atstovauju Ispanijos vartotojus ir kalbėsiu ispaniškai. Yo, me han parecido muy interesante todas las eh, intervenciones. Iš tiesų, e, šiandieninis renginys buvo tikrai labai įdomus, man buvo labai įdomu klausyti visų kalbėtojų. Iš savo pusės aš norėjau tik atkreipti dėmesį į tai, kad per mažai kreipiamas dėmesys į tai, Ehm, kokią reikšmę AGS sistemos vaidina tarptautiniam transportui. Aš norėčiau konkrečiai paminėti tokius dalykus. Aišku, reikia sukurti bendras taisyklės, palankės taisyklės, kad būtų skatinamos šitos AGS sistemos, tačiau nepaisant to, ES negali reglamentuodama šią sritį pamiršti, kad svarbiausias dalykas yra vartotojų apsauga. Jau buvo kalbėta apie tai, kad reikia Europinės direktyvos šią temą, kad, kurioje vartotojų apsauga būtų dar labiau sustiprinta. Apie tai yra daug šnekama ir aš norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu prisimti ir tą teisinį iššūkį. Mums reikia kažkokių labai aiškių kriterijų, pagal kuriuos pagal kuriuos įmonės galėtų turėti kažkokias garantijas, turėtų e, kurti klientų pasitikėjimą. E, jomis ir kad būtų skatinamas klientų e, pasitikėjimas ir šitomis sistemomis. Taip pat reikia stengtis geriau koordinuoti skirtingas sistemas, e, ypač kalbant apie tarpininkavimą internetu, apie ginčių sprendimą internete. Čia reiktų kurti atitinkamas paskatas, kad būtų galima geriau pasinaudoti egzistuojančiamis sistemomis. On. Ačiū, mus labai spaudžia laikas, jau artėjame prie mums skirto laiko. Pabaigos dabar kreipiuosi į mūsų prelegentus. Ar kas nors norėtumėt pasisakyti? Tai e, jūs turite tokią galimybę, bet tai nėra pareiga. Tai tada nuo paskutinio gal kalbėtojo pradėkime. Um, uh, Ačiū pirmininkė, labai trumpai sureaguosiu, pasakysiu, kad komitetas dabar turi padaryti svarbius sprendimus. Komisija turi e, padaryti sprendimą, visų pirma, tai turi būti savanoriškas dalyvavimas. Kita, kitas dalykas, na, savaitę buvo nuspręsta, kad arbitražas yra labai svarbus vartojimo var, e, srities ginčiuose. Uh, Įdomu būtų, ar tai bus naudojama e, visuotinai. Tai aš manau, kad čia reikėtų tikrai to sprendimo. Antras dalykas - konfidencialumas reikalingas ar ne. Aš pasisakau už konfidencialumą, kuomet iš tikrųjų jau naudojamas alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas kaip po toks jau kai pati procedūra vyksta. Ir paskutinis dalykas - finansavimas, tos visos išlados, kaip čia dalyviai kalbėjo, juk iš tikrųjų šis mechanizmas nėra nemokamas. Jis kainuoja ir jį turi finansuoti ar tai viešasis, ar tai privatusis sektorius tam, kad šios uh, paslaugos, kad šios, šis tarpininkavimas realiai galėtų veikti. Dėkoju E, kaip jau kalbėjo, prieš mane kalbėjo kolegos, sakė, kad svarbus dalykas čia yra kokybė ir aišku kaštai. Ir pavyzdžiui, jeigu mes kursime internetinę sistemą, tai bus susiję su dideliais kaštais. E, Olandijoje e, pusę tos sumos sumokėjo valstybė, pusę verslo atstovai, o pačiam vartotojui tenka sumokėti nuo 25 iki 125 eurų. E, Tačiau jeigu vartotojas kreiptųsi į, keis, į teismą, tai tuomet visa sistema būtų, e, visas ginčio nagrinėjimas, atsiprašau, būtų žymiai brangesnis negu tas alternatyvus ginčių sprendimo būdas. Ir be to, kai išvengiama teismo, tai yra susi, susiję taip pat ir su gera, geru įmonės vardu. Dėl to kreipiamasi dažnai į tuos AGS organizacijas? Aš noriu pasakyti, kad AGS tai yra tarsi paskutinė tarpusavio pagrindų sprendžiamų ginčių pakopa. Jinai nėra jau tokia pigi, bet aišku pigesnė negu kitais atvejais, kai tarpininkavimą užtikrina viešusios arba privačiusios įstaigos Ir nebejotinai ginčiai sprendžiami kur kas lengviau tarp vartotojų verslo negu tarp verslo partnerių. Aš turiu pasakyti, kad Prancūzijos atveju mes apmokame tarpininkavimo išlaidas ir neprašome, kad jas apmokėtų kas nors kitas. Verslasgi turi užtikrinti, kad yra pasirengęs tobulinti AGS sistemą, kad jisai užtikrins nešališkumą sistemos veikimo ir kad bus užtikrintas geografinė, užtikrinta geografinė apriptis bei solidarumo principų taikymas praktikoje. Na, man atrodo, kad dabar jau ir baigsime mūsų diskusiją. Aš, ko gero, esu komisijos vienintelė atstovė čia ir todėl jos vardu noriu padėkoti visiems už labai įdomią diskusiją, už labai daug įdomių minčių, o dabar suteiksiu žodį mūsų pirmininkui iš parlamento. Ačiū, ačiū visiems, ačiū pirmiausia jums, Žaklin, kad atlikote moderatorės vaidmenį. Aš pasižymėjau labai daug ką, kas, ką išgirdome šiandien ir tikrai daug įdomių minčių buvo pasakyta. Todėl iš savo pusės pateiksiu vos kelias apibendrinančias pastabas. Aišku, pirmiausia, noriu padėkoti Europos komisijai, kuri pasiūlė kartu organizuoti tokį renginį. Tai tik tai dar vienas mūsų gero bendradarbiavimo pavyzdys. Manau, kad toks bendradarbiavimas bus tęsiamas toliau, vykdant AG sistemos kūrimo projektą. Kita mano pastaba būtų kad visiškai akivaizdu, jog šioje srityje sukaupta didelė patirtis, kurią komisija jau analizuoja ir tikiu pasinaudos ateityje. Ir be to komisija teisingai pastebėjo, labai džiugu, kad pona Šefovai dalyvavo ir tokiu būdu mes galėjome išgirti ir a, valstybių narių pošiūrį. būtina naudotis visa sukaupta patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais, būtina keistis tą sukauptą patirtimi, kad galėtume sukurti geriausios, pra, geriausios patirties pagrindų besiriamenti modelį. Ypač daugelis prelengentų ir pasisakiusiųjų kalbėjo apie tai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti tarp valstybinio pobūdžio sandoriams ir dėl jų kilantiems ginčiams. Ir Čeklin, turiu pasakyti, nuolatos susitinka su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, svarstant tos sistemos savybės. Mumsgi nėra taip lengva parlamente tai padaryti, mes atstovavome labai skirtingoms valstybėms narėms, bet aš manau, mes galime galvoti ir apie savo indėlį, tai galėtų būti mūsų dar, bendras darbas priežiūros srityje Ir visgi tikrai pasakysiu, kad nepaisant apribojimų, manau, daug ką galima nuveikti. Ir šiuo atveju mūsų bendram tikslui pasiekti labai daug naudos duotų įvairios technologijos. Šiuo požiūriu man labai patiko Niderlandų patirtis. Niderlandai pasakojo, kaip jie naudojasi technologijomis. Taip pat pasigirdo ir vieno langelio sistemos. Idėja, mes žinome, kad tokia idėja nenauja ir vieno langelio sistemų tinklas jau egzistuoja kitose sritise, tai yra labai veiksminga priemona, sprendžiant problemas, veiksminga priemonė ir integracijos požiūrių, nes vieno langelio sistema padeda ir ginčio šalims, ir apskritai susijusiams šalims lengviau spręsti visus reikalus. Bet to vieno langelio sistema iš kartą užtikrina tam tikrą integraciją. Dar esu dėkingas kolegoms, kurie kalbėjo apie tai, kad būtina informuoti vartotoją taip, kad jis žinotų, kur jam reikia kreiptis ir kokių priemonių imtis, kokios alternatyvos egzistuoja, iš kurių jisai galėtų rinktis. Daug įdomių minčių išdėstata ir apie verslo įtraukimą į šias sistemas. Beje, sąžiningai veikiantis verslas savanoriškai dalyvauja tokių sistemų gyvendinime, apie tai mes irgi girdėjome ir daugeliu atveju mes žinome, verslas žino, kad sėkmingai sprendžiant ginčius su vartotoju ir aš asmeniškai esu susidūrę su tuo, kai dirbau automobilių pardavimo srityje. Taigi, automatiškai tai padidina pasitikėjimą verslu. Ir kartais problemų sprendimas atneša didžiulę naudą. Bet to galima daug ko pasimokyti. Manau, kad kiti klausimai yra nemažiau svarbus. Turiu galvoje konfidencialumą ir tinkamos pusiausvyros nustatymą. Konfidencialumas yra svarbu, tačiau labai svarbu, kad sprendimų prieimimas, visas šitas procesas būtų skaidrus. Nes šiuo atveju mesgi nekalbame apie kažkokią tai um, teisminę praktiką ar precedento taikymą, bet pats precedentas būtų naudingas dalykas, nes tada vartotojas galėtų lengviau įsivaizduoti, koks sprendimas bus priimtas jo patiriamos problemos atveju ir galų gale sukūrus tokį precedento praktiką bus galima labai greitai spręsti panašaus pobūdžio ginčius. Taigi mes pradedame eiti po truputį į priekį kartu su teisės reikalų komitetu. Mes parlamente labai ateičiai stebėsime, kaip vystosi visi reikalai, juolab, kad AGS sistemo kūrimas yra susijęs ir su tam tikrais teisiniais aspektais, turės teisinį poveikį. Bet kaip ten bebūtų šiandieną, mūsų a, mintis dar labiau suartėjo. Ir manau, kad mes toliau žengsime pasirinkto bendradarbiavimo keliu, nes visi esame suinteresuoti tokiu bendradarbiavimu. Manau, kad tai ne pirmasis klausimas, kurį mes organizavome šią temą. Ir tikiu, kad ateityje daugelis iš jūsų būsite pakviesti į tolesnės diskusijas, pakviesti teikti tolesnės pastabas. Tokius būtų mano baigiamosios išvados. Ir galiausiai mano komiteto nariai žino, kad aš visada tai darau. Ir turiu pasakyti, kad vidaus rinkos komitetas yra parengęs labai gerą informacinį biuletenį, kuriame pateikiama neblogos informacijos, galų gale yra atitinkamos pašto dėžutės adresas ir tinklalapio adresas. Ir aš labai skatinčiau jūs um, pasinaudoti suteikiamą informaciją. Tuo labiau, kad mes turime per pusantro tūkstančio jau abonentų kuria prenumeratorių ir manau, kad jų didesnis skaičius tik padės mums spręsti problemas.